Good afternoon, everyone, and welcome to the meeting of the. Labadiena, noriu pasveikinti visus susirinkusius į komiteto posėdį. Visų pirma, tvirtinsime darbo atvarkę. Atrodo, kad niekas jai neprieštarauja, laikome ją patvirtintą. Toliau pagal darbo atvarkę e, tvirtiname jau įvykusių gegužės 7 ir gegužės 8 posėdžių protokolus. Darau prielaidą, kad niekas neturi jokių prieštaravimų šiems protokolams ir jie taip pat laikomi patvirtintais. Trečiasis darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai. E, rytojaus dienos posėdžio e, salė pasi, posėdžis persikels. E, po pietų nuo 15 valandos ir mes perėsėme į salę ASP pastate 5G3. Toliau, e, žodinis klausimas tarybai dėl e, finansinių paslaugų E, dokumentų menkos pažangos. E, buvo, koordinatoriai nusprendė posėdėje teikti tarybai klausimą dėl to, kodėl e, visiškai nevyksta pasiūlymų dėl finansinių paslaugų svarstymas. Taip pat planuojama parengti rezoliucijas šiais klausimais ir teikti jas varsimui plenariniam posėdžiui. Ir žodiniai klausimai tarybai turi būti pateikti likus nemažiau nei trim savaitėms iki numatomo jų teikimo plenarinėme posėdėje. Koordinatoriai nusprendė pagal, pritaikė atitinkamą procedūrą tuos klausimus pateikti parengti juos posėdėje ir teikti ekonomikos komit reikalų komiteto vardu. Ir po to bus rengiamos, rengiami atitinkamų rezoliucijų tekstai. Galiausiai paskutinis pirmininko pranešimas dėl statistinio, e, reglamento, statistinio reglamentavimo pamatų trilogo Per pirmąjį trilogo posėdį buvo išnagrinėtas e, tekstas ir tos vietos, dėl kurių išsiskyrė tarybos ir parlamento nuomonės. pavyzdžiui, statistikos e, rinkimo, nacionaliniams statistikos rinkimo tarnyboms iškilo klausimų dėl Eurostatui suteikiamų galių. Komisija turėjo tos klausimus išaiškinti ir paskutinis trilogo posėdis įvyks. E, įvyks e, gegužės penktąją. O ir dabar pagal darbo atvarkę ponios padimatos pranešimo nagrinėjimas dėl tvirtesnio bendarbiavimo finansinių mon... sandorių mokesčio srityje gyvendinimo. Žodis poniai padimatai. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams bei kitiems e, komiteto nariams už jų patiktus pakeitimus ir visą. E, sunku darbą. Taip pat noriu pasidžiaugti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto paskelbtą nuomonę, kuri buvo patvirtinta praėjusią savaitę. Komitetas ir jo pranešėjas ponas Palmieri puikiai padirbėjo renkdami e, šį pranešimą. Ir dabar norėčiau perėti prie pakeitimų pateiktų mano pranešimui. Visų pirma, norėčiau pažymėti po trejų metų intensyv, intensyvaus darbo, e, kuriame lyderių buvo parlamentas, beveik prieartėjame prie finansinio sandario mokesčio įvedimo valstybėse narėse. Parlamentas ypač akcentavo šį klausimą ir suvaidino svarbiausią vaidmenį įtikindamas komisiją pakeisti savo poziciją ir pateikti teisėkuros pasiūlymą tai jau padaryti ir dabar pasiekėme patį reikšmingiausią etapą. Matome, kad vyksta labai gerai koordinuota lobistinė kampanija tam, kad būtų susilpintas tas pirminis pasiūlymas arba kad jis netgi būtų uh, atšauktas. Sakyčiau, tai vienos strategijos sudėdamosios dalis. E, tokio pat tikslo siekiama, e, siūlant daugybę e, išimčių, nes tai susilpnina teisės aktą ir taip bus sudaryta aplinka, kurioje šis mokestis nebus įgyvendintas iki galo ir jis, bus, jis taps nesėkmingų bandymų nacionalinė Yra, kai, kai kurios šalis turi tokio bandymų įsivesti tokį mokestį patirties, pavyzdžiui, Švedija, kur tai buvo nesėkminga. Ir e, finansinis mokestis numirs per ilgą laiką vietoj staigios mirties. Parlamentas, kuris taip aktyviai kovojo už to pasiūlymo atsiradimą, negali susitaikyti su tokia daugybė siūlymų e, pritaikyti įvairiausias išimtis. Tai būtų nenuseklu ir netitiktų mūsų siekių. Dabar yra tas momentas, kuomet reikia ypač aktyviai palaikyti šio mokesčio įvedimą. Noriu dabar aptarti pakeitimus. Sulaukėme 150 pakeitimų pasiūlymų. Didžiąją dalį tų pakeitimų e, pakeitė keli nariai ir ypač daug išimčių prašo šiame, šio mokesčio įsivesti neketinančios valstybės. Mūsų pozicija yra tokia, bandyti tuos klausimus spręsti, tuo pat metu nepakenkiant mūsų svarbiausiam tikslui, kad siūlomas finansinių sandorių mokestis būtų taikomas visoms rinkoms ir visiems finansiniams produktams. Kalbėsiu konkrečiau e, pakeitimuose nuo 86 iki 104-105-107 siūloma taikyti išimtis pensijų fondams, teigiant, kad e, tas mokestis pakenks e, pensijoms ir bus nenaudingas e, pensininkams. Aš taip nemanau. Manau, kad pensijų fondai atitinkamai turės pritaikyti ir priderinti e, savo verslą, savo verslo planus ir turės pasirinkti konservatyvesnės strategijas. Tai bus naudinga ekonomikai bendrai. Neturėtumėm nepamiršti, kad pensijų fondai turi investuoti ir sulaukti gražos, investicijų gražos praėjus 20-30 metų. Dabar norėčiau prie, pereiti prie ypač opaus klausimo valstybių apmokestimo, ap, apmokestinimo. Apie tai kalbama pakeitimas 116 ir 117. Galbūt neteisingai suprastas siūlymas taikyti finansinių sandėrių mokestį valstybinėms obligacijoms. E, kuriomis prekiaujama rinkoje. E, tačiau šios rinkos, e, šioms rinkoms šis, tas mokestis ne, nenumatomas taikyti. Manau, kad dėl konkurencijos finansavimo kaštai bendrai sumažės, bet būtų papildoma įtaka pirminė, pirminėse rinkose įplaukos iš e, mokesčio turėtų būti pakankamos, e, remiantis komisijos vertinimais. Ir valstybių mokestis, šis mokestis valstybių obligacijoms būtų to lygiai paskirstytas visoms valstybėms. Ir šį klausimą galima išspręsti, jeigu taikytumėme emitentas pirmojo mitento principą. Išimtis taikoma valstybių obligacijoms reikštų, kad e, susidartų ne, nesažininga konkurencinė situacija lyginant e, įmonių obligacijų statusą. Todėl peržiūros nuostatose siūlome įrašyti nuorodą, kad numatomas mokestis e, valstybių obligacijoms bei galimi e, iškraipimai bus kruopšiai išanalizuoti ir todėl Taip pat siūloma įtraukti apsauginės nuostatas šiam atvejui taikomas valstybės obligacijams tuo atveju, jeigu mokesčiai per nelik išauktų. Taip pat yra tokių, kurie teigia, kad e, tas siūlomas mokestis e, pakenks e, grinųjų pinigų srautams. Nemanau, kad. Nematau, kad rinkoms, rinkų veikėjams reikėtų taikyti išimti. Jie prekiauja rink, rinkose. E, tuomet mm, atsirastų galimybė pasinaudoti e, to, tokią privilegiją ir e, prekiauti be nemokančio mokesčio. Manau, kad tai tikrai iškraipytų padėti rinkoje. Taip pat, jeigu būtų pritaikytas, pritaikytas išimtis rinkų valdytojams, tai būtų neteisingas sprendimas. Taip pat yra pakeitimų, kuriuose kalbama apie, e, apie sandorius tarp e, veikėjų grupių, tarp finansinių institucijų grupių. Tačiau tai jau susijęs su kapitalo reikalavimų direktyvomis pirmąją ir antrąją. Taip pat sandorio, moka, sandorio mokesčio e, poveikis e, atpirkimo rinkoms. Tam, kad būtų atsižvelgta e, į šiuos, į šiuos teiginius, siūlau sumažinti tą mokestį iki 0,01 procento. Manau, kad tai turėtų tikrai teigiamą poveikį, nes, nes 6 trilijonų vertės ripo rinkos 80 procentų visų operacijų vyksta naktį. Yra vienos nakties operacijos. Taip pat e, turime nepamiršti, kad e, tose rinkose dalyvaujančios e, E, dalyvaujantis operatoriai nu, naudojasi turimais grinaisiais pinigais, kad tas, tas operacijas galėtų vykdyti. Toliau dar kiti iškelti, kel, iškelti siūlymai. Otmarkaras ir kiti siūlo valstybėms peržiūrėti bankų veiklos nuostatas ir taisyklės, siek, siekdamos užtikrinti, kad jos neprieštarautų priimamiems nuipriimamiems teisės aktams. Markus Ferber 97-ame pakeitime kalba apie nefinansinių institucijų e, e, statusą ir padėtį. Kadangi šis teisės aktas skirtas finansiniam uh, E, sektoriui turime kiek įmanoma sumažinti šalutinį poveikį realiai ekonomikai ir siūlome tokį kompromisą, pagal kurį būtų e, numatomas poveikis e, nekomerciniams veikėjams tuo atveju, jeigu jie, jeigu jie vykdo rizikos draudimo veiklą. Taip pat e, siūlomos, siūlomos taikyti didesnius. E, tarifus nebiržinės, e, preky, nebiržinės prekybos sandoriams. Jean-Paul Gozės siūlo įtraukti tuos sandorius, kurie yra spekulacinio pobūdžio. Ponas Klūtė siūlo 94-149 e, dėl E, spekulacijos e, atveju prekių rinkose. Aš manau, kad tai konstruktyvus pakeitimas. Galiausiai noriu pasakyti keletą žodžių dėl nuosavųjų išteklių ir to baigsiu, ponė pirmininkė. Otmar Karas Jean-Paul Gozės 29-31 pakeitimuose įvedė siūlymą E, įplaukas iš šio mokesčio panaudoti kaip papildomas e, savųjų, kaip papildomą nuo savųjų išteklių šaltinį, nesijant jo su, be, su dydžiu nuo bendrų nacionalinių įplaukų. Aš tam pritariu. Tačiau ar tai būtų. Ar, ar tai atitiktų numatytas procedūras? nes tai būtų indėlis į biudžetą, kuris turėtų būti skirtas visoms 27 valstybėms narėjams. Todėl aš siūlau palaikyti papildomų nuosavųjų išteklių šaltinio idėją tuomet, kuomet visos e, narės prisijungs prie, įsives šį mokestį. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau priminti, kad didžioji mūsų dauguma yra e, pritarė siūlymui ir minčiai, kad finansinis sektorius yra nepakankamai apmokestintas ir kad šis mokestis turėtų šią situaciją pakoreguoti. Pakalbėkime, pa, pa, panagrinėkime galimą negatyvų poveikį, tačiau nepamirškime bendro e, konteksto, kuris yra būtinas, kad šis mokestis būtų sėkmingas. Kaip žinote, kolegos, parlamentas nėra uh, viena iš institucijų e, šioje teisėkuros procedūroje. Ir, bet mes turime galimybę pasisakyti prieš šiuos įvairiausius siūlymus e, pritaikyti e, visai leišimčių, taip nusiųstume aišku signalą tarybai, kad tikimės nuseklaus elgesio. Ačiū. Muchas gracias, señora Podimata. Ačiū, poniai Padimatai. Ačiū, pirmininkė. E, Pone pranešėja, man labai gaila, kad dabar tikrai negaliu pritarti jums visais klausimais, kuriuos minėjote, dėl labai paprastos priežasties. Europos parlamentas didžiaja balsų daugumą pritarė šiam finansinio sandorio mokesčiui. Ir ko gero be Europos parlamento e, negalima buvo tikėtis ar negalima tikėtis susitarimo ar taryboje dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Arba tvirtesnio bendradarbiavimo. Manau, kad dabar Europos parlamente yra susiformavusi daugumos nuomonė, kad e, pasiūlymas dėl finansinio e, sandorio mokesčio nepasieks savo tikslo, kokią mes norėtumėm. Man dabartinis pasiūlymas atrodo, kad e, yra pernelyg nėra tinkamas. Dažnai e, tas e, finansinio sandorio mokestis taptų dar vienu nacionaliniu pajamų šaltiniu, tik jis būtų pavadintas europiniu mokesčiu. Pranešėja teisingai pastebėjo, kad dabar vyksta ne bendro sprendimo procedūra, mes turime aiškiai išsakyti, ko mes norime ir kaip vertiname pateiktą pasiūlymą. Ir turiu aiškiai pasakyti, kad iš tikrųjų taryba mūsų nuomonė, kad reikia nuoseklaus finansinio sandorio mokesčio, paimeta mūsų idėją dėl tokio mokesčio reikalingumo ir pasakė, mes pasisakome už finansinio sandorio mokestį, jeigu mes tai, kad tas mokestis atneš, um, gausime mūsų biudžetus. Dalis to mokesčio nusės europinėme biudžete, bet tai galbūt būtų galima išskaičiuoti iš valstybių narių įnašų į europinį biudžetą ir taip pat valstybės narės galbūt individualiai galėtų tą mokestį padidinti. Tai reikštų, kad uh, tai jau nebebūtų euras reikalingas, kuris yra reikalingas e, neišvengiamiems tikslams, pavyzdžiui, kovai su skurdu, jaunimo nedarbu ar noru padidinti nuosavus išteklius. Dabartinis pasiūlymas visų šių tikslų nepasieks. Europos, į Europos Sąjungą biudžetą nepateks papildomų lėšų e, į ateitį orientuotiems projektams, tai nebus nuosavos lėšos, nuosavi ištekliai ir nei vienu eurų daugiau e, nes nei vienu eurų nesumažės ir valstybių narių įnašai. Buvo atvertos duris ir valstybės narės turi nežabotą veiksmų laisvę, spręsdamas dėl finansinio sandorio mokesčio. Jos tarsi nacionalinių lygmenių gali padidinti mokesčio tarifą. Man atrodo, kad mes turime nustatyti vienodą mokesčio tarifą. Ir visoje Europos Sąjungoje tai turėtų būti vienodas mokestis ir jis neturėtų sumažinti valstybių narių įnašų. Taigi, kaip sakiau, tas mokestis turi būti vienodas visose valstybėse narėse. Nes antraip valstybės narės e, pasinaudos tuo kaip pretekstu, vienos valstybės narės didins tą mokestį, kitos ne, e, bus iškraipama konkurencija Ir man atrodo, kad e, jūs pranešėja nepakankamai gerai savo kompromise atsižvelgėte į mano atitinkamą pakeitimą. Na, mes tikrai bandome susidėrėti, nenorime vienas kito bereikalo skaudinti, bet jeigu aš gerai supratau, jūs sakėte, kad visi, kurie pasisako prieš išimtis, pasisako prieš pasiūlymą, prieš mokestį. Tačiau tuo pat metu mes sutarėme ir ačiū, kad pasinaudojate mano pasiūlymu, kad dėl e, šio mokesčio neturi būti e, sutrukdytas e, finansinių rinkų reguliavimas. Jeigu mes kalbame apie likvidumą, didesnį nuosavą kapitalą ir jeigu mes nenorime, kad visi šie aspektai nukentėtų, tai man atrodo, kad mes e, skirtingai suprantame, e, ką reiškia mokestis įmonių grupės viduje. Kodėl um, mes įtraukėme išimti ir dėl rinkos dalyvių market maker, todėl kad daugelį valstybių narių e, tiems market maker jau yra numatyta išimtis, pavyzdžiui, tokia išimtis yra Italijoje. Ir čia aš visiškai pritariu pranešėjai. Tikrai manau, kad reikia e, atskirti tuos market maker arba rinkos formuotojus, kurie turi įtakos e, mažoms biržoms. Taigi mes tuos, e, e, mes turėtumėm čia nubrėžti takoskirą tarp e, high frequency priekybos rinkos formuotojų. Taigi, man atrodo, kad ir Niderlandų ministras, kuris dabar pirmininkauja Eurozonos grupiai, pas mus atvykęs labai aiškiai uh, pasakė, Olandija tam niekada nepritars. Taigi jau galima sakyti 11 minus 1, nes reikia atsižvelgti ir pensijų fondus, jie taip pat susiduria su sunkesnė finansinė situacija ir dėl to reikia atskiro sprendimo ir pensijų fondams. Taigi, mes kaip Europos parlamentas turėtumėm uh, užtikrinti, kad mūsų pasiūlymas bus kad šis pasiūlymas dėl mokesčio bus tvarus. Ir savo nuomonėje turime pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas, kad dabartinis pasiūlymas netitinka dabartinės situacijos ir dabartinis pasiūlymas nėra tinkamas kompromisas tam, kad būtų galima susitarti ir su mano frakcija. Ačiū. Niderlandai nėra tarp 11 valstybių narių. Norėčiau patvirtinti. Taip, bet manau, kad ponia Padimata geriausia būtų pastabas vėliau pabaigoje teikti. Dabar liberalų vardu kalbės komiteto nariai. Ačiū. Kolegos, kaip sakiau, per paskutinės diskusijas dėl finansinių, finansinių sandorių mokesčių, aš keistas liberalas, kad, kadangi aš asmeniškai pritariu šitam mokesčiui, FSM mokesčiui. Ne visi mano frakcijos nariai tokiai pozicijai pritarė, bet bet kokiu atveju taip pat per paskutinės diskusijas sakiau, kad kaip liberalas bijausi nepageidautino poveikio tokio intervencionizmo. Tad aš minėjau ir savo raudonasias linijas, kurias iš dalies priminė Otmaras Karas. Kaip tik tai todėl pateikiau savo pakeitimų pasiūlymus tą linkme. Kartu pritariu Otmar Karas kad pritarimas tam tikrom išimtim nereiškia, kad mes esame prieš FSM. Mes turime užtikrinti, kad galutinis rezultatas nebūtų toks, kad būtų padaryta žalos prieiga prie finansinių e, rinkų, kad nepadarytumėm žalos e, pajamų e, gavimui finansinėse rinkose. Tad tiek norėjau pasakyti dėl pakeitimų. Na, daugiau tikėjausi iš pranešėjus, kalbant apie kompromisinius pasiūlymus, gavome tik tai tris puslapius ir būčiau dėkingas jeigu būtų pasistengta daugiau rasti bendro e, sutarimo dėl įvairių patektų pakeitimų. Aš asmeniškai balsuosiu už visus pasiūlymus dėl pakeitimų, e, kurie užtikrina FSM demokratiškumą. Pavyzdžiui, aš būsiu už tos pakeitimus kuriuose prašome, kad Europos komisija atliktų poveikio vertinimą ir eksante, ir e, ekspost. Manau, kad e, visi liberalai pritars tokiai nuomoniai. Aš pats asmeniškai pritarsiu pakeitimams, kuriuose reikalaujama didesnių e, garantijų. Kalbant apie Europos komisijos vaidmenį, jeigu norime, kad būtų toks mokestis, uh, turime žinoti tiksliai, kas gali įvykti ir turim galėti vertinti, kas įvyko finansinėse rinkose po kurio laiko. Taip pat už tai, kad nedalyvaujančios, neįsvedusios FSM valstybės narės būtų komiteto narės, pritariu pakeitimams, kuriuose prašoma e, suteikti svarbesnį vaidmenį Europos parlamentui, e, gyvenant deleguotus aktus. Vis dėlto yra dar kai kurių man svarbių klausimų, kurie neišspręsti. Praeitą kartą minėjau, kad valstybės įsiskolinimas buvo mano raudonojo linija. Aš nesu tikras, kad FSM taip pat um, taikytinas antrinėms rinkoms. Ir čia aš norėčiau, kad pranešėjo komisija patiktų daugiau informacijos, nes aš bijausi, kad įvedus FSM Europos valstybės taps dar labiau priklausomos nuo ECB finansavimo. Man kila toks nuogastavimas, kalbant apie e, kai kurias valstybės narės, kurios labai priklausomos nuo ECB e finansavimo ir jeigu FSM bus taikomas ir antriniam rinkom, tai reiškia, kad e, valstybės taps labiau priklausomos ir manyčiau, kad toks galėtų būti nepageidaujamas FSM poveikis. Taip pat pritarčiau. Uh, pakeitimui, kurį regis pateikė Volfas Klinsas, kur yra sakoma, kad pradinė skola turėtų būti traktuojama e, kaip valstybinė skola, antraip tai būtų politinis diskriminavimas. Antra mano raudonoji linija, kaip minėjau per prates diskusijas, yra pensijų e, fondai. Europos parlamente e, praeitais metais buvo diskutuojama apie pensijų fondus ir remiantis tuo pensijų fondai neturėtų būti įtraukti, reikėtų čia išimties. Iš ir e, santaupos pensijoms neturėtų būti apmokestintos šito mokesčio, mano nuomonė, bet to mums reikėtų daugiau informacijos apie rinkų formuotojus ir apie atpirkimo sandorių e, rinkas, nes iš to, ką skaičiau, e, man kyla nerimas, sektorius taip pat nerimauja. Ir jie uh, sako, kad jeigu uh, nebus išimties rinkų formuotojams ir atpirkimo sandorio rinkoms gali būti padaryta e, e, žala jiems. Ir e, iš principo aš dabar būčiau už tam tikras išimtas tam, tačiau esu atviras ir noriu išgirsti pranešėjos ir komisijos argumentus, kad galėčiau susiformuoti savo nuomonę, nes aš žinau, kad mano frakcijoje yra labai tvirtų nuomonių šio klausimu. Ir pavyzdžiui, jeigu pasiremtumėm Prancūzijos, Italijos, uh, E, pavyzdžių, jie turi nacionalinius e, mokesčius šio klausimu įsivedę ir yra numatytos išimtės smulkiam vidutiniam e, verslui nacionalinių lygmenių netaikomas finansinių sandorių mokestis. Manau, kad ir mes galėtumėm tai pritaikyti ir europinių lygmenių šituo atveju. Ir galiausiai yra pakeitimų prieš kuriuos esu kategoriškai nusteikęs ir balsuosiu prieš, pavyzdžiui, pirminės gyvenamosios vietos principas. Aš atsiprašau kolegos, bet, man, e, bet e, mano nuomonė čia tvirta, nepritarsiu jūsų pozicijai. Taip pat balsuosiu prieš išimtis išvestiniam priemonėm, rizikos draudimo fondams, aš e, manyčiau ir jūsit taip pat. Manyčiau, kad e, tai, e, tai gali turėti įtakos pajamoms. E, Ačiū, ponė Tremosa. Dabar žaliųjų vardu, kuris kalbės, ponai Vlašekui, kuris kalbės pono Filip Lamberts vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad mes pritarėme ponios Podimatos išdėstytai nuomoniai ne tik jos nuomonį, bet ir jos išreikštiems prieštaravimams, žubūkštavimams ir minčiai, kad mes pasiekėme svarbiausią etapą diskusijose dėl FSM. Normalu, kad mes vis kalbame apie tai, kas mums kelia nerimą ir kad kai kuriems veikėjams, e, kai kurie veikėjai yra. Um, nelinkę pritarti kai kuriems siūlymams. Ir, ir, ir tai pastebime ne tik vertindami techninio pobūdžio pasiūlymus, bet ir pritarėme, ponė Padimata, jūsų vertinimams, kad vykdoma kampanija, kurios tikslas pasiekti, kad FSM nebūtų sėkmės istorija. Šis spaudimas, spaud, daromas spaudimas yra stiprus, jis jį daro kai kurios valstybės ir kai kurie sektoriai, taip pat daromas spaudimas netgi pačiam bankui. Raginamas, bankas raginamas pasipriešinti šio mokesčio principui ir iš tikrųjų mes susidurėme iš esmės su politinė problema jei kalbant apie tai, kas bankų sektor, kad, kad bankų sektorius, visi tos sektoriaus darbuotojai bando teisėtai apginti savo interesus ir kad e, tas mokestis įsiejamas su tam tikrais pavojais, su tam tikra rizika. Norėtume priminti, kad bankų sektorius didžia dalimi susilaukė paramos E, daugelį institucijų ir jis buvo išgelbėtas e, valstybėms solidarizavusius su Europos Sąjunga. Ir turėtume nepamiršti, kad šios operacijos buvo vykdomos e, valstybių įsiskolin, keliant riziką, keliant grėsmę valstybių įsiskolinimui. Ir dabar išgyvename daugelįpę krizę ir todėl teisėtai reikalaujame raginame, e, kad bankų sektorius, kuris yra nepakankamai apmokestintas, kaip jūs, ponė, pranešė teisingai pastebėjote, prisidėtų ir dalyvautų ieškant bendro sprendimo ir siekiant užtikrinti visuotinius interesus. Taigi reikia nepamiršti, kad mūsų, kad kad komiteto siekiai yra plataus užmojo ir reikia kompromisų ir pakeitimų, kurie bendrais bruožais palaikytų idėją išdėstytą kompromisiniuose pakeitimuose, kurias jūs pristatėte, ponė. Tai yra, e, e, kad finansinio sandorio mokestis apimtų ir būtų taikomas e, produktų ir veikėjų rinkoms ir taip pat pensijų fondams. Iš esmės tai yra politinis klausimas Ir, ir, ir nors, nors viskas susiję ir su, su techniniu klausimu svarstymu, norėčiau atkreipti jūsų e, dėmesį kolegos į tai, kad finansinių sandorių mokestis gali tapti labai svarbiu ir pozityviu elementu, priartinant Europos idėją prie žmonių. Tai, tai būtų lab, net daugiau nei simboliškas žestas Atsižvelgiant į tai, kad e, netrukus vyks, greitai vyks Europos parlamento rinkimai, kurie bus nelengvi e, puoselėjantiems Europos projektą, norintiems, kad jis pasisektų. Ir tikrai būtų gaila, jei Europos parlamentas ir Europos sąjunga nusiųstų netinkamą žinę artėjant šioms kovoms ir ta žinia būtų prisimenama daugelį metų. Dabar norėčiau pasakyti keletą žodžio dėl nusavųjų išteklių naujo šaltinio įtraukimo ir kad tuo naujoju šaltiniu taptų finansinių sandorių mokestis. Kalbant apie ES biudžeto iš šaltinius, biudžetas finansuojamas nacionaliniais valstybių narių įnašais. Man atrodo, kad šis pasiūlymas mums yra primtinesnis nei pono Karaso. Mes norime, kad šis tikslas būtų išlaikytas. Aš atidžiai klausiausi, ponia Karas, jūsų pasisakymo. Jūs siūlėte skirti tam tikrą procentinį dydį, mažesnį procentinį dydį, tą galima svarstyti. Aš suprantu ir jūsų argumentavimą, ponia Podimata. Jūs iš principo tam pritarėte, bet jūs išvelgėte tam tikrų uh, realių sunkumų, bet tai yra. Uh, nuoseklumo klausimas parlamentui. Mes negalime vykdyti mūšių dėl biudžeto, kuriuose visi dalyvavimą ragindami didinti ES biudžetą ir kuomet atsiranda naujų išteklių galimybė staiga atsitraukti, laiky, pakeisti savo poziciją. Dar galime kalbėti toliau apie tai, kaip viską suformuluoti. Uh, bet manome, kad finansinio sandorio mokestis turi tapti nuo savųjų išteklių šaltinių. Ačiū. Gracias, Besek, de... Ačiū ponui Besekui. Ko, konservatorių reformistų frakcijos vardu ponas Stešekas. Ačiū pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Aš e, klausiausi diskusijų apie finansinio sandario mokestį ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų diskusija yra įdomi. Įdomu buvo išgirsti, kam jūs manote apie šį mokestį ECR grupę, ECR frakciją, kur aš esu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Mm nepateikė jokių pakeitimų, nes mes e, išlaikome tokią pačią poziciją, dėl šio mokesčio ji yra nusekli, stabili ir mes atmetame pasiūlymą dėl tokio mokesčio, dėl kelių e, esminių priežasčių ir principų. Na ir manau, kad šiandien tikrai e, nevertėtų viso to kartoti. Aš peržiūrėjau visus beveik 150 pakeitimų, jos e, išnagrinėjau labai atidžiai. Ir norėčiau e, padalinti savo pastabas į dvi esminės grupės. Visų pirma, pirmoji grupė tai yra e, ta, tai yra tie pakeitimai, kurios būtų galima paremti ir kita grupė, tai neprimtini pakeitimai. Uh, Leiskite pradėti nuo tų pakeitimų, kuriams pritarėme. Mes pritarėme visiems pakeitimams 21, 22, 23, 24. Šiuos pakeitimus mes remiame. Tiksliau, mes pritarėme visiems pakeitimams išskyrus šiuos keturis paminėtus 21, 22, 23, 24 ir mes išlaikome savo nuseklę poziciją. Mes pritarėme visiems pakeitimams, kur kalbama apie tai, kad e, įvedus tokį mokestį gali būti pastebimas neigiamas e, poveikis teritorinė prasme. Mano požiūriu, tai yra vienas iš, e, viena iš pagrindinių viso projekto silpnųjų pusių - spragų. Trečia, mes pritarėme tai pozicijai, kad komisija turėtų atlikti išsame, išsamų poveikio vertinimą, atsiperkamumo analizę ir įsitikinti, kad tas tvirtes, vyktant tvirtesniam bendradarbiavimui bus gerbiamos ir tų valstybių narių teisės bei įsipareigojimai, kurie nedalyvauja, kurios nedalyvauja šiame projekte. Na ir dar yra viena paskutinė pakeitimų grupė, kuriems galėtumėm pritarti. Tai yra pakeitimai, kur komisija yra raginama aiškiai pademonstruoti, kad šio mokesčio įvedimas neiškraipys bendros rinkos, o taip pat socialinės ir teritorinės sanglaudos. Dėl priežasčių, kodėl mes atmetame kai kurios pakeitimus, mes atmetame visus pakeitimus, kur nurodoma, kad FTT mokestis tai yra tam tikra priemonė ekonomikos augimui skatinti. Mes esame beveik įsitikinę remdamiesi e, e, patirtimi iš ankstesnių mokesčių. Galime pasakyti, kad toks FTT mokestis, finansinio sandorio mokestis turės neigiamą poveikį užimtumui ir ekonominiam augimui. Taip pat mes nepritarėme tiems pakeitimams, kur nurodoma, kad šis mokestis uh, bus vienas iš busimų e, nuosavų išteklių, europinių nuosavų išteklių. Apie tai kalbėjo kai kurie kolegos prieš porą minučių. Na ir dar viena pastaba. Mes tikrai nemanome, kad e, visuotinis tokio mokesčio įvedimas turės teigiamų pasiekmių, teigiamą poveikį ir taip pat Mums atrodo, kad FTT finansinė santorio mokestis kaip globalus mokestis būtų e, nerealus lūkestis didžio 20-ko lygmenių. Ačiū pirmininkė. E, Labai ačiū. Dabar GUE vardu. Matijas, prašom. Bem, não podíamos passar para uma opinião mais oposta em relação àquela que ouvimos anteriormente. Ačiū, ponia pirmininkė. Mm mūsų nuomonė yra visiškai kitokia nei kolegų konservatorių. Mes visapusiškai palaikome FSM ir manome, kad jis pernelyg e, riboto taikymo siūlomas ir kad jis pasirodo, siūlymas dėl jo pasirodo per vėlai. Dėl to, ką kolegos pas, kolega pasakė, noriu pabrėžti, kad mes negalime perrašyti istoriją istorijos. Finansinis sektorius tikrai veikia įdingai, tą atskleidė krizę, kurią išgyvenome. Ir manome, kad finansinio sandorio mokestis tikrai nepagilins ekonominės krizės, kurią išgyvename, kad, kad jis savaime dėl to nepagilės. O krizė Mes neišbrendame iš krizės, nes nerandame konkrečių priemonių, kaip tai padaryti. Ir tai yra aktualu šioje situacijoje. Ir finansinės rinkos negali toliau dirbti, toliau funkcionuoti, apsimesdamos, kad tarsi, tarsi, kad, tarsi niekas neįvyko ir toliau veikti, kaip, kad viskas būtų kaip anksčiau ir niekas nepasikeistų. Yra visiškai priešingai. Iš esmės tai yra politinis klausimas ir, kaip jau sakiau pradžioje, mūs, mums problema, mes išvelgėme trūkumą šio siūlymo to, kad jis, tame, kad jis pasirodo per vėlai. Mes pritarėme pranešėjos išsakytoms mintims, didžiai daugumai jų. Kai kuriais nesvarbiais punktais mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi, manau, kad tai galima suderinti, bet norėčiau uh, ir norėčiau pakomentuoti tuos, e, pristatyti mūsų nuomonę. Man, mes manome, kad kad nereiktų daryti skirtumo tarp 0,01 procentų ir 0,1 procento. nesiūlau įvesti tokių trijų skirtingų dydžių, bet žinau, kad nebus lengva susitarti šiuo klausimu. E, kitas klausimas, kuriuo mes pritarėme pranešėjai. Pas, galioja sistema pagal kurią numatomos įvairiausios išimtis, išimtis, išimtims. Mums atrodo, tų siūlomų išimčių skaičius per didelis. Jeigu, jeigu kalbame apie spe, spekulacijų rinką, tai e, tas mokestis turi būti taikomas visiems sandoriams, kurie yra spekuliacinio pobūdžio, visais atvejais, kad ir ko, apie kokias produktus be, beitų kalba. Kitas pastebėjimas. E, pasiūlymas dėl e, to, kad šis mokestis galėtų pasitarnauti ES biudžeto papildymui ir sustiprinimui parlamentas gali turėti savo konkrečią poziciją šiuo klausimu ir, ir turėtų ją turėti, jeigu ją paremtų dauguma. Ir manau, kad ta pozicija turėtų būti, kad tai būtų papildomi biudžeto ištekliai. Ir mes neturėtume, neturėtume dar apie tai kalbėti sekančiame to reikalauti sekančiame biudžeto etape iki 2020-ųjų. Manau, kad reikia užsitikrinti, sukurti nuo savųjų išteklių šaltinį ir panaudoti jį ES biudžetui finansuoti, nes tai padėtų finansuoti tuos sektorius, tuos praktus, kur mums trūksta lėšų ir tai ypač E, aš, užaštrino krizę. Galiausiai norėčiau priminti temą, kuri nebuvo dar iškelta čia. Fiskalizavimas. Noriu pasiūlyti, pristatyti keletą pakeitimų šiuo klausimu, nes manau, kad mes turėtumėme pasiūlyti e, bend, bendro plataus masto priemonę, kaip kovoti su sukčiavimais ir, ir mokestiniais sukčiavimais. Pagal pranešimo tekstą pati valstybė pati nuspręs, kokiomis priemonėmis ji priešins kovos su e, fiskalinio sukčiavimo atvejais. Tačiau kai kurios valstybės nieko nedaro šiuo klausimu ir todėl turime valstybėms, kurios dalyvaus šiame finansinio sandario mokes, mokesčio projekte, taikyti tam tikras priemonės. Ir taip pat kovoti su vis dažniau pasitaikančiais atvejais sukčiavimo. Apie tai kalbama, apie mokestinį sukčiavimą kalbama, tačiau nieko nedaroma tuo klausimu. Apie, apie tai buvo kalbėta paskutinėje vadovų taryboje, buvo aptartos priemonės, kurių įmasi valstybės narės, tačiau nieko nepasiekta. Mes e, parengėme, pasiūlome, turime pasiūlyti konkrečias priemonės, nes kitaip niekas nepasikeis. Kaip jau sakiau, aš mes pritėjome pranešėjos išdėstėmės pasiūlymams ir bendrai palikome šį pasiūlymą. Ačiū, poniai Maties, e, ponas Gosės, ponė Luling bei kiti paprašė žodžio. Jei dar kas nors norėtų kalbėti, prašome apie tai informuoti mus. Dabar ponas Gosys. Merci, monsieur président. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Noriu visų pirma pareikšti, kad aš pritariu uh, Otmar Karas išsakytoms mintėms dėl principų ir dėl techninių aspektų. Bet manau, kad šiandien mums reikėtų atsakyti savo iš tai kokį klausimą. Mes iš, iš principo nebesvarstame, tas mokestis reikalingas, mes svarstame realią situaciją. Uh, Kai įvedamas naujas mokestis, negalime to vertinti nei, nei romantiškai, nei kažkaip kitaip. Apmokestinimo tikslas užsitikrinti valstybei, valstybės institucijoms naują išlaidų šaltinį. Ir tas procedūra turi būti veiksminga ir paremta pragmatiškų mąstymų. Bendrai apžvelgus statistinius duomenis, kai siūlomus skaičius, numatomas pasiekmes, išvelgėme kai kuriuos elementus, kurių nenumatė nei komisija, nei, nei niekas kitas rengiant to mokesčio pasiūlymą. Pradžioje atrodė, kad jis bus paprastas ir teisingas ir visus tenkinantis. Jis bus taikomas sandoriams, e, e, mokesčiai nebūtinai susijęs su morale ir kad tai bus naujų įplaukų šaltiniu, kuriuos panaudosime e, tam, lėšas panaudosime tam, kur labiausiai reikalinga. Tačiau kur tai mus nuves, kur mes einame? Norėčiau visų pirma pakalbėti apie e, mokestį, kuris e, kuriamas sankcijos principo pavydalu. Manau, kad tai niekur mūsų nenuves. E, Todėl mūsų siekis nėra įvesti kažkokią bausmės pobūdžio, kažkokį bausmės pobūdžio e, mokestį. Nį viena valstybė to nepalaikytų. E, tas mokestis taps kiekvienos valstybės papildomų e, biudžeto įplaukų šaltiniu. Mes kalbame apie vidutinės trukmės laikotarpį ir vidutinės trukmės laikotarpį niekas nepasikeis, kalbant apie lėšas į ES biudžetą. Taip pat reikia pasiekti, kad tai, tas mokestis nėra susidariusių nepalankių ekonominių sąlygų išdava. Kalbame apie apmokestinimą Taigi, kalbant apie tai, būtent apie tai mes parlamente šiandien ir ieškome kompromiso, kuris būtų priimtinas ir tenkinantis visus. Dar reikia nemažai padirbėti, bet taip pat e, e, kreipiuosi į tuos, kurie tą mokestį kritikuoja, ne į tuos, kurie vykdo kampaniją prieš jį. Paskutinėme plenarnėje sesijoje apie tuo galėjome įsitikinti. Ir E, kad įnešo į, kad, kad e, mokesčių mokėtojai išvelgtų ir kitokį matmenį šiame mokestėje. Ir kreipiuosi visus, kurie e, šį mokestį kritikuoja, galime pasiremti skaičiais ir įvertinti, kokį neįgamą poveikį tas mokestis gali turėti atpirkimo sandoriams bei UCIT sandoriam, bet reikia pasiremti argumentais, kad mes diskusijose išsakytume pagristus, e, įtikinamus argumentus, e, pasiremtume skaičiais, nes be tų įtikinamų argumentų mes neparemsime e, pozicijos, ne, nepristatysime pozicijos, kuri atrodytų įtikinama. Dar reikia padirbėti, bet negalima daryti bet ko, bet kaip. Kalbu apie valstybės ir mums tenka prievolė patikslinti, įnešti tikslumo šiose diskusijose, įrodyti, kad tas sandoris naudingas piliečiams, ekonomikai ir kad tai užtikrins tvarų tolydų vystimasi ir kad tai nesumažins kad, kad tai nepakenks apmokestinimo bazį. Ačiū. Ačiū ponė Gozės, dabar žodis ponė Luling. Astrid. Merci beaucoup, monsieur. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su dideliu pasitenkinimu konstatuoju, kad šiuose diskusijose pasigirsta daugiau E, tikrovę atspindinčių balsų, turiu pasakyti, kad pradžioje jų pasigėdau, kalbant apie teorinę FSM atsiradimo galimybę, mes tam pritarėme. Nežiūrinti tai, aš norėčiau išsakyti bendro pobūdžio pastebėjimą, kad FSM atrodo kiekvieną dieną susiduria su naujomis kliūtimis ir kad tai neatsitiktinumas, kalbant ir apie valstybės, kurios jam pritarė, reiktų jos suvokia, um, apie ką kalba, ką tai reiškia, kad tas ką tas mokestis reiškia ir manau, kad taryboje vykstančiose diskusijose nebus išspręstos su tuo mokesčiu siejamos problemos, kad reikia pasiremti kitokiomis priemonėmis. Jeigu finansinis sektorius jam priešinasi, tai mes priverčiame vartotojus mokėti už viską tikrai neteisinga ir klaidinga uh, kalbėti apie tai, kad bankai ir finansinės institucijos turėtų už viską mokėti iš tikrųjų. Atrodo, kad daugeliu atveju viską finansuoja mokesčių mokėtojai. Taigi, mes turime kalbėti apie sustiprintą bendradarbiavimą ir įpareigoti visas uh, valstybės narės atsisakyti savo diktato. Jos neturėtų apsimesti, kad, kad joms neiškyla viso, visiškai jokių e, kliūčių. Aš nesakyčiau, kad tai būtinai visais atvejais iškyla tos problemos. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie Jungtinę karalystę, kuri argumentuoja savo poziciją teisingumo teisme pasiremdama tvirtais argumentais. Kalbėdama savo vardu, aš laikuos, laikausi rezervuotos pozicijos, bet nesakau, kad ta mano pozicija yra nekintanti. E, svarbiausias dalykas yra teksto koregavimas pakeitimai ir aš teik, teikiu pakeitimus. Man aktualiausias yra pensijų fondų klausimas ir aš žiūriuosi, kad daugelis kolegų pateikė e, pakeitimų šiuo klausimu. Man tai yra skiria riba. Jei e, investicijų fondai ir pensijų fondai taip pat bus aprepti šiame reglamente, aš nebalsuosiu už siūlymą dėl šio mokesčio. Tiems, kurie dar nežino, nėra informuoti, norėčiau pasakyti, kad pensijų fondai ir investiciniai fondai bus tie, kurie labiausiai nukentės įvedus FSM. Uh, iš esmės tokiu mastu, kad tai pakenks visiems pinigų fondams ir taps, tas mokestis taps didelė našta kitiems fondams. Aš apgalėstauju dėl to, kad komisija tikriausiai dėl savo ideologinio aklumo niekada nepripažino, kad tai tiems, kad, kad E, fondų sektoriui tai bus mirtinas smūgis, jeigu, bus, jeigu, jeigu atsiras tas mokestis, nes jis labai greitai išauga. Ir aš apgailestauju dėl to, kad ta problema netgi nebuvo suvokta. Ir tuo taip, tai, tai taip pat bus bausmė ir kolektyvinėms. E, kolektyvinio taupimo fondams. Ir kalbama apie vartotojų interesus. Bet kai kurie fondai išsikels į Singapūrą. Aš nenoriu, kad taip įvyktų. Taip pat buvo komentuotos e, spekulacinio pobūdžio operacijos, bet turime kalbėti apie ilgalaikio investavimo arba ilgalaikio uh, santaupų investavimo priemonės. Aš vis dėlto nesuprantu kai kurių siūlymų, aš esu pasirengusi klausytis kolegų samprotavimų ir siūlymų. Ir tikriausiai būtent šie klausimai bus aktualiausi e, paveikiant apsisprendimą, kaip balsuoti. Pranešėjas sakė, kad mes esame netoli susitarimo kad beveik pasiekėme susitarimą, man toks įspūdis nesusidaro. Jeigu optimizmo ir yra, tai aš dar nesusipažinau su, nesusipažinsiu su kompromisiniu pakeitimu tekstai, šešėlinių pranešėjų susitikime bent jau. Savo frakciją mes apie tai nekalbėjome, aš darysiu viską, kad būtų paremtas visiems primtinas e, kompromisas, tačiau iki šiol turiu pasakyti, kad jų nemačiau ir, ir pranešėjos e, pasakymas kol kas manęs neįtikino. Äh, Ačiū pirmininkė. Matau, kad pas mus atvyko ir ponas Bergman iš Europos komisijos. Uh, Ir turiu pasakyti, kad tikrai stebiuosi jo kantrybę ir idealizmu, nes e, matome, kad e, būtent jo pateiktas pasiūlymas, jo pradinis pasiūlymas labai skiriasi nuo to, apie kurį dabar kalbame. Jis iš tikrųjų žengė drąsų žingsnį pateikdamas tokį pasiūlymą. Jeigu tas pasiūlymas būtų įgyvendintas, tai tikrai e, būtumėm turėję galimybių, kad šis mokestis e, būtų veiksmingas. Dabartinis pasiūlymas neturi praktiškai nieko bendro su pradiniu pasiūlymu dėl FSM. Ir aš e, tokiam pasiūlymui nelabai pritariu. Įvedant mokestį visą laiką reikia nepamiršti, kad jos siekiama kelių tikslų. Vienas iš jų yra pritraukti lėšų į biudžetą. Ir pradžioje e, buvo e, galvota ir apie tam tikrą valdymo funkciją, bet dabar panašu, kad tos valdymo funkcijos nebeliko ir kad beliko vienintelis tikslas, kaip pritraukti daugiau pinigų į biudžetą. Ir manau, kad tai yra vienintelis tikslas, kuris yra likęs Be abejo, didžiulė klaida tikėtis, kad e, finansų sektorius viską apmokės. Ne, galų gale už viską sumokės bankų klientai. Man atrodo, kad net ir valstybių vienuoliktukas šiuo metu nesupra, nesutarė dėl to, ko jie siekia ir kaip tos tikslus pasiekti. Reikėtų pažvelgti į praktiką. Vienuolikos valstybių narių finansų ministrai uh, E, diskutuoja apie šį mokestį, Niderlandai, tarkim, nori vienų išimčių, tarkim, Luksemburgas nori jūsits išimties, vokiečiai nori vėl kažkokios tai kitokios e, išimties, prancūzai nori, kad vėl kažko tai nori. Ir panašu, kad tikras Babilonas visiškai nesus, nesusitariama dėl to, ką reiškia toks mokestis. Uh, Ponas Bergman e, praeitįje viską labai aiškiai apibrėžė, bet dabar pasiūlymas yra labai susilpnintas, kiekviena valstybė narė siekia savo tikslų. Ir taip pat visiškai nesutarėme dėl to, kad jeigu šis mokestis pritrauks pinigų į biudžetą, tai kas tais pinigais reikėtų daryti. Mano šalies finansų ministras uh, E, jau įsivaizduoja, kad e, turėsime papildomus 2 milijardus eurų iš šio mokesčio. Kitos šalis irgi jau ko gero pasiskaičiavo. E, vienos šalis sako, kad visas tas mokestis turėtų patekti į ES biudžetą, bet tai reikš, kad reikės sumažinti atitinkamą nacionalinį įnašą. Taigi, visiška sumaištis. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką šis mokestis nebus įvestas. Nepriklausomai nuo to, ką mes čia dabar diskutuojame, galų gale 11 valstybių narių nesusitars. Na, aš net metu galimybės, kad dalis e, paslaugų, pažiūrėjau, prekyba akcijomis galbūt bus apmokestinta, bet šiaip man atrodo, kad e, tai kad visiškai neprasminga įvesti tokį mokestį, kuris iškraipytų konkurenciją. Taigi aš manyčiau, kad galbūt tokį mokestį reikėtų įvesti palaipsniui. Visų pirma, e, reikėtų e, pasižiūrėti, kam pritarė visos 27 ar 28 valstybės narės ir mokestį vesti po truputį. Ir paskui pasižiūrėsime, jeigu mokestis pasiteisins, tai po dviejų, trejų metų palaipsniui tą mokestį būtų galima didinti. Bet man atrodo, kad e, dabartinis pasiūlymas, kurį nagrinėjame, tikrai gėdingai sužlugs. Well, you, Ačiū, panas Smith. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju tiems, kurie sako, ar aš jums nesakiau. Man tokios pastabos nepatinka, bet bijau, kad dabar būtent taip turiu pasielgti darysiu tai nenoriai. Tačiau būtent taip ir nutinka, kai išnagrinėju viską išsamei, bandau suprasti, ką sakė bičiulis Wolfas Klincas. Jis nori uh, pono Bergmano mokesčio, bet šito mokesčio nenori. Nenori išimčių ir taip toliau. O gal apskritai atsisakyti visos tos minties, gal pradėkime kažką tai visiškai naujo. Galbūt pati mintis, kad mokesčio reikia tam, kad skatintumėm ekonomikos augimą Europoje. Gal nežinau, ar čia ta mintis pati gerai yra. Uh, Na, visuomet sakote, kad turime patirties savo valstybėse ir tų patirčių negalima palyginti. E, iš dalies pritarčiau, bet kai, kai kurių panašumų yra. Panas Gygaldas sakė, kad atstovai iš tų šalių, kurios nepritarė įvedimui, turėtų uh, pasisakyti, tu turėtų e, kalbėti garsiai, visuomet jūs tai darote labai mandagiai, tai nekritikuoju jūsų, bet manyčiau, kad šiuo atveju labai svarbu. kad jį norime, kad šitas vadinamasis elfų klubas, keistas pavadinimas, vat, elfų klubas, eitų toliau. Ar būtų visiškai teisinga, kad tos šalės, kurios neprisijungia, patirtų poveikį šito mokesčio, bent jau ne dabartiniai situacijoje, galiuojant dabartiniam sutartim. Tai e, iš tiesų tas mokestis neturėtų turėti jokios įtakos tom šalim, kurios neįsiveda mokesčio ir jų piliečiams. Ar, ar, ne, tai, ar ne, nebūtų tai tinkama? Manau, kad mintis tinkama ir pasiūlymas tinkamas. Todėl aš manau, kad e, ekstra teritorinis aspektas ar poveikis nebuvo visiškai išsamei išnagrinėtas. Ir nemanau, kad e, tai priimtina. Manau, kad e, toks argumentas tikrai galėtų būti visai neblogas tom šalim, kurios nepriklauso uh, sandorių mokesčių pritarančiam klubui. Ir aišku, galų gale tie jūsų, kurie pageidauja tokio mokesčio, e, turėtumėt pasakyti, kad e, kalba eina apie pajamas arba apie politinį simbolizmą ar kažką tai tokio panašaus. Aš galiu sutikti, kad e, finansų rinkos turi būti reguliuojamos rimčiau, net ir aš tam galiu pritarti, tačiau jeigu įvesime tokį mokestį, Jis turi būti veiksmingas. Ir bendr, bendresnėme kontekste jis turi būti suprantamas. Tad iš tiesų velnės čia yra detalėse. Ne, nesakyčiau sėkmės, bonšans, bet e, aš bet kokiu atveju balsuosiu prieš mm, sėkmės pranešėjai, nes jį tiesiog yra labai malonus žmogus. Dėkui. Ačiū. Šiek tiek pasimečiau, nerandu argumentų, nes yra toks argumentas, kad vartotojai užmokės taip. Tai dalis to uh, argumento, kuriam pritarčiau. Bet nepamirškite, kad uh, realių produktų vartoti, negu, negu tai yra knyga. Vartotojai, vartotojai mano šalyje sumoka 23 e, procentus PVM. -o. Tai kodėl nereikėtų mokėti, jeigu perki ne knygą ar vandens butelį, o finansinį produktą? Dabar dėl to, kaip tai suvokia piliečiai. Piliečiai moka per daug smulkus vidinis verslas, moka per daug uh, moka per daug į nacionalinį biudžetą, netiesiogiai per daug moka į Europos biudžetą. Ir finansinio sektoriaus apmokestinimas yra pernelyg mažas palyginti su realiaja ekonomika. Tai ar gerai, kad vartotojai moka už finansinius produktus, tai gerai ir at finansų rinkos daugiau mokėto. Dabar dėl išimčių, bet aš nesuprantu to argumento dėl išimties taikymo pensijų fondams. Pensijų fondai nėra smulkus verslas, tai yra stambus verslas. Uh, jie turėtų mokėti tokio mokesčio 0,1 procentą ir, ir jeigu tik tai veiks labai uh, agresyviai, prekiaus rizikingais produktais, vykdės didelio dažnio priekybą, tai tuomet jiem bus taikomas tas mokestis, bet tai yra teigiama pasiekmė, kadangi pensijų fondai uh, turi prekiauti ilgalaikiais produktais, o ne trumpalaikiais produktais, tas pas pasakytina apie valstybinę skolą, kadangi valstybių skola visiškai nekontroliuojama ne dėl to, kad na, ekonomika nusmuko, bet dėl to, kad spekuliuotojai labai uh, agresyviai priekiavo valstybės uh, skola ir įsipareigojimų nevykdymo uh, um, sandoriais. Ir kaip tik tai todėl dabar ECB pradėjo vykdyti stebėseną, kadangi ekonomikos būklė dabar kur kas prastesnė negu tuomet, kai spekuliuotojai labai agresyviai prekiavo ir e, skola pasiekė maksimalų arba didžiausią lygį. Tad ne, nesipainiokime čia, kai kalbame apie išimtis, tai uh, galbūt ir būtų tų argumentų, kuriais remintis būtų galima pritarti išimtėms dabar pakeitimai. Yra reikalą išmanančių kolegų, labai rimtai dirbam, e, tad dabar pažvelkime, e, ką siūlo įvairių frakcijų e, kolegos dėl išimčių FSM netaikymo. Manas Serberis Šmitas siūlė pakeitimų, tai būtų sandoriai į įmonių grupės viduje, vien tik tai tam, kad būtų vykdyti finansiniai reikalavimai. Uh, Tai būtų atvirkštinis atpirkimas, skolinimas susitarimai ir taip toliau. Kita parlamentarų grupė siūlo išimtis jūsits ir kitiem fondam. Dar grupė siūlo išimtis pensijų fondams. Dar viena grupė parlamentarų siūlo išimtis nefinansiniams institucijoms. Uh, išimtis ne, nebiržiniai priekybai, išimtis rinkos formuotojų veiklai, išimtis smulkiam vidutiniam verslui instrumentams, kuriuo emitentai smulkus vidinės verslas, e, išimtis filialams institucijų įsisteigusių dalyvaujančią valstybėje narėje, bet veikiančių nedalyvaujančią valstybėje narėje, kai nėra e, prekiaujama instrumentu, kurios emitentų yra dalyvaujanti valstybėje narėje. E, išimtis rizikos kapitalui, socialiniams verslumo fondams, uh, instrumentams leidžiamiams nedalyvaujančių valstybių narių, išimtas valstybės skolai, valiutai ir su palūkonų normą susijusioms išvestinėms priemonėms, mažinimui subjektyvios taikymos ryties. Taip paklausiu, ar e, tokia yra strategija iš tiesų nuvertinti visą mokestį per išimtis. Aš suprantu, kad yra argumentų išimtims, bet ko mes nenorime, kad būtų pernelik daug prekiaujama finansiniais produktais. Ar, ar jūs tikri, kad mūsų pozicija panaši yra, einame tą pačią linkmę? Uh, Ar mes, kaip piliečio atstovai, toliau galime teikti tokią poziciją, kurios pagalba atversime visas tas spragas ir aišku, yra rimtų priežasčių šimtims taikyti, jeigu neatsižvelgsime į bendrą kontekstą. Tad kalbėkime atvirai, aiškiai, ypač kai kalba eina apie Niderlandus, mane labai nustebino štai, kas Niderlandai nėra viena iš tų 11 valstybių narių. Tad, ponia Karas, ar esate tikras, kad jeigu išimtę numatysime pensijų fondams, Niderlandai prisijungs? Nemanau. Nes ką girdėjome iš finansų ministro, buvo labai aišku. Viena iš priežasčių, kodėl Niderlandai neprisijungė, buvo pensijų fondais. Jis nesakė, kad jeigu bus išimtis pensijų fondams, Niderlandai prisijungs. Būkime atviri, turime parlamento uh, bendra pozicija, tai nėra bendra sprendimo procedūra, turime laikyti savo pradinės pozicijos, neturėtumėm atverti tų e, spragelių kurios virs plačiom išimčių e, durim ir tokiu būdu mes visiškai sugriausime finansinių sandėrių e, mokestį. Aš labai atsiprašau, bet tokia mano pozicija. Ačiū, ponė Ferrerė, dabar žodis ponui Gigoldui. Well, uh, like thank... Norėčiau visų pirma padėkoti Elisai. Ji pasakė daug mano minčių, bet daug e, tiksliau ir glaudžiau. Ačiū tau. Ir būtent todėl aš nepristatinėsiu kitokių pasiūlymų, bet turiu pasakyti, kad mano e, įspūdžiai yra lygiai tokie pat. Jau ilgą laiką žinojame, kad tas klausimas yra uh, prieštaringas nuo to laiko, kai Keynesas tai pasiūlė, todėl Ramonai, uh, e, neperkant dėl to, kad esi liberalaras ir palaikai šį mokestį. Jį e, uh, pasiūlė liberalas Jonas Maynardas Keynesas, kuris buvo tavo e, partinės šeimos narys. Liberalizmas nukenčia kai pradedi tik tai kai kuriems produktams taikyti mokestį ir daryti išimtis kitiems, nes tada jau nebeužtikrini vienodų e, galimybių visiems, nebesi, nebeištesi pažado tas sąlygas užtikrinti, o tai ir yra socialinės ekonomikos pagrindas. E, dėl šio mokesčio vyko ilgas mūšis Ir įdomu yra tai, kad ankstesni opon, šio mokesčio oponentai pakeitė savo strategijas, kai kurie suvokė, kad tas mokestis nėra jau toks visiškas blogis, kai kurie e, dar tiki, kad e, tam mokesčiu jie dar gali pasipriešinti ir jie bando. N, n, nusekliai argumentuoti prie, prieš tą mokestį. O trečioji grupė yra pavojingiausia, jie, kurie nusprendė, kad jie negali pasipriešinti, kažko taip prisijung, palaikyk tą idėją. Jie tai padarė, tačiau bando tą mokestį sumenkinti, susilpninti įvairiais išpoliais. Pavyzdžiui, visų pirma, siūlydami ilgiausius išimčių sąrašus, taip pat stengdamėsi kiek įmanoma prailginti procedūrą, o pavojingiausi iš jų, man atrodo, tie, kurie iš vis nėra jų, jų suinteresuotumas net nėra matomas. Todėl, kai ACB atstovai po keturių metų parlamente pareiškia, kad jie iš principo yra prieš tą mokestį, dabar e, viešai teigia, kad ACB yra pasirengęs teikti konsultacijas, tačiau aš nežinau, reiktų konsultuoti su žmonėmis, kurie iš principo tavo siekių ne, ir sumanimų nepalaiko. Taigi, šiais požiūriais e, situacija yra labai e, neaiški ir išimtis pateisinamos tik tuo atveju, jei negali pasi, pasipriešinti mokesčių vengimui, mokesčių nemokėjimui už kažkokį tai produktą ir jei išnaudoji visas teisinės, turėtas teisinės teisinio poveikio priemonės. Ir tik tuo atveju, jei negali, tai tomis priemonėmis pasipriešinti e, mokesčių vengimui, tuomet susiduri su Švedijos e, atvejo problema, tačiau jos reikėtų vengti. Tačiau visi gerais ketinimais pagristi pasiūlymai, pavyzdžiui, pensijos yra geras dalykas, jų nereikia apmokestinti, investicijų fondai taip pat panaudojami e, pensijiniams santaupoms kaupti Tai nėra įtikinantis argumentai, nes tai e, pakenks tam požiūriui, principui, kad reikia užtikrinti lygias galimybės visiems ir tai bus nenaudinga. Žinoma, e, dalį mokesčio turi mokėti ir finansinių e, paslaugų rinkos naudotojai ir tai nėra blogas dalykas, nes ne visi taip pat naudojasi trum, trumpalaikiais E, procesais, trumpa, trumpalaikiais sandoriais finansų sektoriuje. Taip pat dabar noriu pakomentuoti kolegų pasiūlymus, kai kurie siūlo visiškai atsisakyti, atmesti mūsų pareiškimą dėl šio pasiūlymo. Jei perskaitysite paaiškinimo memorandumą, kurį parengė tu, Ole, Gunaras Hochmarkas bei kiti iš APP, turiu pasakyti, kad mane tai labai suintrigavo. Jeigu as, šį pasiūlymą atmetame. E, sprendimas priminėjimas pagal e, pagilito bendradarbiavimo procedūrą ir tai yra pateisinama tik tuo atveju, jeigu tas pasiūlymas bus ypatingo poveikio e, pasiūlyme projekte nedalyvaujančioms valstybėms. Ir įdomiausia, kad tą pasiūlymą pateikė tų valstybių atstovai, kurios tuo tarpu yra pasirengę dalyvauti šiame projekte. Ir tai yra keista. E, kaip žinote, ilgo, yra, jau ilgą laiką vyksta diskusijos dėl to, ar, ar šalių, kurios, ned, kurios nedalyvauja projekte, atstovai turėtų turėti galimybę teikti savo nuomonę. Tais klausimais, kaip žinote, siūloma įsteigti tik tai eurozonos atstovų pakomitetį ir taip toliau, bet visa tai iškelia kai kurių teisėtumo aspektų aktualumą. Manau, kad mes visi turėtume jaustis atsakingi čia. Taryboje taip pat iškyla pavojus, kad valstybės, kurios neketina prisijungti prie projekto, e, visai kenkia procesui. Ir parlamente taip pat mums bus užduotas klausimas anksčiau ar vėliau, kodėl mes viskas varstome drauge, nežiūrinti tai, kad kai kurie iš principo ir jų atstovaujamos partijos E, šal, šalise e, priklauso to, toms koalicijoms, kurios nenori to, to mokesčio įsivesti. Taigi, kaip mes spręsime šį klausimą, kaip užtikrinsime, kad šis parlamentas, nežiūrint į tai, kad e, yra ir eurozonos, ir ne eurozonos šalių atstovų, vis tiek bus suvokiamas kaip euro atstovas. Aš noriu, kad šie klausimai būtų keliami ir manau, kad tai turi būti daroma. Dabar žodis ponui Ferberiui. Ja, dank. Ačiū. Na, aš irgi esu šiek tiek liūdnas, nusiminęs, kad socialistai nori atmesti mano pakeitimą, nes mes kaip ir buvome iš esmės susitarę, kad pritarsime FSM Dabar tiesiog reikia turi, užpildyti pasiūlymą turiniu. Noriu pabrėžti, kad būtina apmokestinti e, spekulacijas. Taip pat, man atrodo, kad kai kurie išvestiniai produktai iš viso neturi nieko bendro su spekulacija. E, Na, bet kai kuriuos kitus išvestinius produktus reikėtų apmokestinti kam, tam, kad būtų galima išvengti spekulacijos. Aš jau nekartą esu sakęs, kad mano pateiktas pakeitimas yra e, svarbus pakeitimas. Jame kalbama apie labai svarbų dalyką. E, pas mus Europos Sąjungoje norime e, skatinti produktivumą, gamybą. Mikro aus. Ich probiere es weiter. <laughs> Entschuldigung an die Deutschen. Dar kartą pabandysiu, sako kalbėtas, atsiprašau vertėjų, kurie nukentėjo dėl techninių trikdžių ausinėse. Taigi, Turime skatinti ES ekonomiką ir aš pasisakyčiau už tai, kad ir mėlyjeji kolegos socialistai laikytųsi susitarimo. Reikėtų į tai atsižvelgti ir kalbant apie FSM. Na ir mano paskutinė pastaba dėl to, ką kalbėjo ir ponas Gigengold. Aš irgi dėl to esu susirūpinęs. Europos Sąjungoje Yra ir Europos parlamentas, ir Ekon komitetas. Mes atstovavome visas 27 valstybės narės, vėliau atstovausime 28 e, valstybės narės yra fiskalinio pakto valstybės narės, jų yra 25, yra ir 17 eurozono šalių, o dabar norime uh, suvienyti tas šalis, kurios nori tvirčiau bendradarbiauti FSM srityje. Europos parlamentas yra tik išklausomas ir dėl to mūsų vaidmuo tikrai labai silpnas. Tai reiškia, kad mums e, bus vis sunkiau bendraujant su piliečiais paaiškinti, kuo skiriasi tos e, bendrijos 27 valstybių narių, 25 e, ar vadinamosios ELF valstybės narės. Taigi, yra tokių valstybių narių, kurios įsipareigojo nepriklausyti vadinamam ELF klubui. Ir iš tikrųjų, kitos valstybės narės gali tvirčiau bendradarbiauti, jeigu to nori. Ir mes, Europos parlamentas, pateikiame tokią nuomonę, kuri yra ne tik formali, bet ir esminė šiame teisėkuros procese. Jeigu to nepadarysime, tai ateityje nevaidinsime jokio vaidmens. Man tai yra labai svarbu. Kad to būtų išvengta, dabar Europa yra tikrai susiskaldžiusi, apie tai tikrai daug kalbame ir mūsų komitete. Vis dėlto Europos politika turėtų būti skaidri ir ją turėtų gerai suprasti piliečiai. Dėkoju. Ačiū ir galiausiai ponas Langen. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi daugelį argumentų, kuriuos aš norėjau pasakyti, jau užsakė kiti kolegos norėčiau pakomentuoti išimti e, išvestiniams produktams, kai yra sumažinama rizika. Mes Europos parlamente jau dėl to balsavome didžiąją daugumą ir taip pat mes tarėmės dėl banko apibrėžimo, dėl valiutų išvestinių produktų. Uh, Taip pat man atrodo, kad jeigu į ankstesnių susitarimus neatsižvelgtumėm, tai nepamirškime, kad įmonės patirtų papildomus, papildomas išlaidas milijardus. Draudimas nuo rizikos neturi nieko bendra su spekulacija. Man atrodo, kad dėl to socialistų frakcijos atstovė į tai turėtų atsižvelgti. Jeigu mes pritarsime FSM, turi būti numatytos protingos išimtis, tai norėčiau pabrėžti, kaip jau sakiau, išimtis turėtų būti taikomos rinkos formuotojams ir e, e, market makers, taip pat e, privatiems investicijų fondams, taip pat investicijų fondams, e, pensijų fondams ir kai kuriems kitiems e, dalykas, dalykams. Taigi, jeigu pranešėja nori pritarimo savo nuomonį ir šiam mokesčiui, tai ji turi pritarti toms išimtims, kurių mes siekiame. Ačiū ponui, ponui Langan, dabar suteiksiu žodį komisijai ponui Bergman, kuris yra generalinio taksų direktorato atstovas, bet prašau kalbėti trumpai, mums jau, mus labai spaudžia laikas, dar yra e, vienas darbo tvarkės klausimas neišnagrinėtas, o penktą valandą pas mus atvyks komisaras Barnie, taigi prašau kalbėti tik porą minučių, prašom. Thank you, Chair, for... Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu, nors negaliu pažadėti. Klausimas čia toks. Kokia politinė žinia siūs, siūs komitetas, siūs parlamentas? Kokią žinę norite siūsti dėl finansinių sandorių mokesčio? Jeigu norite pasakyti, kaip savo pranešime, kad tai turėtų būti žyminis mokestis, tai pajamų daug nebus surinkta. Kuo daugiau bus išimčių, tuo mažiau bus surinkta pajamų, tik tai simbolinės pajamos bus. Be to neturėtumėm pamiršti, kad finansinių sandorių mokestis, tai mokestis taikomas finansiniam sandoriam, finansiniam institucijom, finansinėse rinkose. Tai ne tik tai bankai, taip pat ir šešėlinė bankininkistės rinka, tai apima ir turto valdytojus, kolektyvinio investavimo fondus, draudimą ir taip toliau. Pirmiausia, dėl rinkų formuotojų, kaskaninės priekybės, kaip suprantu, jūs norite e, numatyti išimti e, rinkos formuotojams dėl to kaskadinio poveikio, e, kas taip sako, pamiršta antras straipsnio nuostatas, čia yra pasakyti, jeigu finansinė institucija e, veikia kitos finansinės institucijos e, vardu, tik pastaroju turi mokėti mokestį. Kas nori numatyti išimti rinkos formuotojams, nori suteikti jiem lengvatų palyginti su kitais, kurie tokios veiklos e, nevyko. Dėl ekstrateritorialumo, dėl to nuogastavimo ne visai suprantu Pirmiausia, e, tie, kas taip sakė, kad yra prieš tokių mokestį, nes e, tai gerai yra tiem, kas nedalyvauja. Gerai, kas, kas nedalyvauja, gerai, e, blogai tiems, kas nedalyvauja, o, o, o dabar tie, kas nedalyvauja, sako, kad mums, mus tai blogai paveiks. Tai reikėtų čia dar pasiaiškinti. Ir dar vienas dalykas, išimtis. Uh, ir tie argumentai, yra, e, kurie yra išsakomi, jeigu remiami kiti reglamentai ir čia reikėtų e, pritarti. Šia logiška keistoka vis dėlto e, daugelį produktų fonduose jau dabar naudojasi lengvatom, kalbant apie prieigą prie finansų rinkos, yra mokesčiai mažinami, reikėtų pagalvoti apie kumulacinį poveikį tokių lengvatą. Tai iš tiesų automatiškai nereikėtų suteikti lengvatų ir finansinio sandario mokesčio srityje. Ir paskutinis pastebėjimas. Ne visuomet viskas yra balta arba juoda. Arba mokesčiai, arba išimtis. Pane Padimata, uh, įdomiai pradėjo minėdama pirkimo sandarius, čia irgi būtų galima pagalvoti apie e, mažesnės normas, e, ne tokias normas, kokias iš pradžių siūlė komisija, toks požiūris gan įdomus, mes nagrinėsime. Tačiau, ko neturėtumėm pamiršti, kad nors e, ponas Klintas ir ginčyje, tai vis dėlto tekste yra numatyta paskata, kadangi galų gale tie, kas labai e, aktyviai dažnai prekiauja, turi mokėti mokestį, pavyzdžiui, daž... didelio dažnio prekybos atveju, tarkime, Merrill Lynch arba BlackRock, ar... E, o kiti, e, tie bankai turės mokėti daugiau, kiti mažiau mokės. O čia kalbant dar apie pensijų fondus, jų turime labai vairių, produktai labai vairūs Jie ima įvairiausius mokesčius, valdymo mokesčius, e, patekimo į rinką mokestį, išėjimo mokestį ir taip toliau. Ir jie e, mokės tokį mokestį, e, o jeigu pasirinksite išimtis, tai sumažinsite ir tą skatinamąjį poveikį, kuris yra numatytas dokumente dėl finansinio sandorio mokesčio. Ačiū, ponė Bergmanai, dabar žodis pranešėjai, ponė Podimatai. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū pirmininkė, labai dėkoju visiems už pasisakymus, kadangi mums labai trūksta laiko, tai kalbėsiu trumpai. Visų pirma, ačiū šešėliniams pranešėms ir visiems komiteto nariams už mm, komentarus, už pastabas. Taip pat noriu paminėti dar vieną dalyką. Čia Iš esmės galiu kalbėti panašiai kaip Sven Gigold. Man atrodo gana keista, kad FSM oponentai, priešininkai naudojasi štai kokiu pagrindiniu argumentu. Jie sako, kad 27 valstybėms narėms mok, gal, galiosintis mokestis buvo labai prastai parengtas ir dėl to gali būti vengiama jį mokėti. O dabar tie patys žmonės sako, kad mokes, pasiūlymas dėl mokesčio yra toks puikus, kad jie galėtų tam pritarti. Aš noriu dar kartą pakartoti savo požiūrį, savo poziciją. Esu nusiteikusi visiškai atvirai. Tikrai esu e, pasiryžusi atsižvelgti į teisėtą susirūpinimą. Ir taip pat aš irgi norėčiau išvengti bet kokio galimo neigiamo poveikio dėl FSM įvedimo. Tačiau tuo pat metu manau, kad parlamentas atvers langą įvairioms, kad jeigu Europos parlamentas atvers langą įvairioms išimtims, tai gali pažeisti šio mokesčio struktūrą, architektūrą. Mes norėtumėm, kad šis mokestis būtų taikomas visose finansų rinkose, visoms finansų įstaigoms, visiems finansiniams produktams. Ir prieš jums išeinant iš salės dar norėčiau pasakyti štai ką. Aš vis dėlto esu tvirtai įsitikinusi, kad Būtent dėl to sužlugo Švedijos mokestis, nes jo taikymos rytis buvo labai ribota, o tarifas buvo aukštas. Taigi aš manau, kad e, reikėtų pasimokyti iš tos patirties, tos neigiamos patirties, kurią sukaupė Švedija. Toliau dėl įvairių išimčių, dėl repos. Visiškai pritariu kolegai, kuris apie tai kalbėjo. Iš tikrųjų, galbūt komisija galėtų pagalvoti apie pasiūlymą dėl žemesnio tarifo 0,01 procento repos. Man atrodo, kad tai turėtų neigiam, atsiprašau, teigiamo poveikio pensijų fondams. Toliau dėl e, finansinių sandorių grupės viduje ir žymia, žymaus argumento dėl ekstrateritoriškumo. Čia pasakysiu štai ką. Buveinės e, principas yra, pagrin... yra plačiai naudomas, jo pagrystas FSM pasiūlymas, šis principas labai plačiai taikomas mokesčių srityje. Ir turiu pasakyti, kad ir PVM srityje vadovaujamas įsisteigimo vietos principų arba buveinės principų. Uh, Remiantis jau ilgai galiojančiomis PVM taisyklėmis, reikia mokėti PVM e, pirkėjo valstybės, valstybė narėje. Tarkim, jeigu vokietis e, perka produktą internetu Amazon, tai tuomet Amazon turi mokėti PVM Vokietijos mokesčių institucijoms. Tai yra tokia pati struktūra. Ir ponė Liulink, aš nemanau, kad tai sukelia kažkokių teisinių disputų, teisinių ginčių. Tai e, yra pavyzdys. Dar yra ir žyminio mokeš, žyminis mokestis, dar vienas pavyzdys. Uh, E, nepriklausomai nuo to, kur vyksta priekyba, nepriklausomai nuo to yra vadovaujamasi e, buveinės principus 17 procentų visų mokesčių, e, tarkim, Junktinė karalystė sumoka užsieniečiai. yra iškeltas ir ekstratoritoriškumo klausimas. Ir aš pasakysiu dar kartą štai ką. Yra numatyta, kad šis mokest, kad, kad 11 valstybių nori tvirtesnio, glaudesnio bendradarbiavimo. Ir be abejo tikrai nenorima atsiriboti nuo kitų kolegų taryboje. Jie taip pat gali prisidėti prie mokesčio kūrimo. Bet aš manau, kad būtent tos valstybės narės, kurios nusprendė siekti tvirtesnio bendradarbiavimo, turėtų spręsti dėl e, šio mokesčių detalių. Dar kartą labai ačiū, su nekantrumu laukiu vaisingo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Būtent dėl tų principų, kuriuos ką tik išvardinau, aš esu įsitikinusi, kad Europos parlamentas neturėtų būti ta institucija, kuri atvertų duris išimtims ir tikrai nenorėčiau, kad Europos parlamentą visuomenė laikytų tą instituciją, kuri sušvelnina finansinio sandorio mokestį. Ačiū. Ačiū, ponė Podimata. Balsuosime komitete E, birželio 6. Ir dabar iš karto periname prie kito darbo tvarkės punkto, penktojo punkto, skirto regioniniai politikai. Mes balsuojame 6 birželio, bet dar nematėme kompromisinių pakeitimų tekstų, neturėjo galimybės juos apsvarstyti. Neįmanoma numatyti balsavimo birželio 6, jeigu norime rimtai padirbėti ir iš tikrųjų pasiekti sutarimo, kaip sakė ponas Ferber, negalime balsuoti birželio 6, nes mes nieko neturime, kol kas nieko konkretaus man e, turimos informacijos dar nepakanka, kad būtų galima ieškoti konsensuso. Mums daromas spaudimas ir yra laiko kiek yra. Ačiū ponė Lūling. Neturime laiko svarstyti šį aspektą. Sekretariatas mane informavo, kad kompromisų tekstai buvo išdalinti šešėliniams pranešėjams ir e, diskusijos jau gali vykti šeš, e, frakcijose. Pone Gozės, pone pirmininkė, kaip koordinatorius noriu pasakyti štai, kad bandoma kvailai paspartinti, pankstinti balsavimą. E, svarstame klausimą, kuris bus keičiamas likus trims dienoms. E, E, viskas Tai, tai, tai, tai nieko nepakeis, nepaspartins e, darbų veiklos eigos nei taryboje, nei komisijoje. Ir jeigu nėra laiko, jeigu nebus skirta laiko, mes baltuosime prieš šį projektą ir jį atmesime, kad ir koks jis bebūtų. Ir tai niekam nieko gero neduos, ponė Padimata. Noriu trumpai pakomentuoti tai. Kompromisiniai pakeitimai jau išdalinti. Pone Lulink, e, paklausykite manęs minutę. Aš būsiu, aš labiausiai e, suinteresuota geriausių įmanomų rezultatų, nes aš esu pranešimo autorė. Numatyti dar du papildomi susitikimai su šešėliniais pranešėjais, kad dar kartą pabandytume pasiekti kompromiso. Trečias svarbus dalykas kurį norėčiau akcentuoti ir e, informuoti kolegas, tai, kad Europos parlamentas, e, vertinant jo principinės pozicijas, e, buvo nuspręsta siekti dėti pastangas pasiekti sutarimo dėl FSM prieš Europos parlamento rinkimus. Tai svarbu ir todėl svarbu, kad parlamentas išliktų nuoseklus. Tokia yra mano pozicija. Ačiū. Dabar žodis pirmininkiai. Galėtume balsuoti dešimtąją, jeigu užtikrintume, taip suteiktume reikalingo laiko. Taip, taip pirmadienio vakaras Strasbūre. Pats nemėgstamiausias laikas. Jeigu nebalsuojame, nenumatome balsavimo tai dienai, tuomet bus sunku suorganizuoti balsavimą iki Liepos mėnesio. Tai iš, bus problema, nes daugelis narių pageidautų, kad tas klausimas būtų apsvarstytas ir iki vasaros atostogų galime terminą nukelti iki 10 birželio, bet jeigu iki to laiko komprom, mus tenkinančių kompromisų dar nebus, galime nustai, paskirti kitą datą. Kita komiteto posėdį koordinatoriai galėtų patikti savo pasiūlymai Žanai Poli. Nežinau, gal viskas vyksta sparčiau, bet paradoksalu yra tai, kad parlamente priimami sprendimai padidinti teisės aktų e, priminėjimų per antrąją svarstymo etapą skaičių ir vis tiek viskas spartinama ir tik tai šešėliniai pranešėjai turi teisę išsakyti savo nuomonę, paprasti nariai neturi galimybės pasisakyti ir tikrai sunku siekti susitarimo tokiam kontekste. Ir tik šešėliniai pranešėjai užsima tuo tekstu. Puiku, bet kiekvieną kartą kolegos, kiti kolegos tam priešinsis, nes jie teisėtai sakys, kad jie neturėjo galimybės išsakyti savo nuomonės ir mane tai stulbina. Uh, E, viena vertus mes norime ilginti teisėkuros procedūrą, nepriiminėti sprendimų per pirmąjį svarstymo etapą, bet kita vertus paprastiems nariams nesutikiama galimybė išsakyti savo nuomonės. E, Ar tie Europos parlamento, aš rengiuosi kaip Europos parlamento narys dirbti iki paskutinės savo mandato dienos. Ačiū, ponė Gozės. Sven Gigold. Aš nesuprantu, kodėl darbo tvarkės klausimas, tvarkaraštis kelia tiek daug problemų. Paprastai, jeigu kur nors frakcija prašo daugiau laiko, niekada net visada patenkindavome tokius prašymus. O šešėliniai pranešėjai paprastai sutarė, susitarė dėl e, darbų tvarkaraščio ir gaila, kad nėra jokių ženklų vertinant tarybos darbą, kad tas klausimas ten bus e, baigtas svarsyti iki vasaros. Tai yra didelės politinės svarbos ir vertės klausimas. Noriu visus paraginti susikaupti ir prisimti politinę atsakomybę. Daugelis mūsų svarstomų klausimų visuomenė yra visiškai neįdomus, rinkėjams tai visiškai nerūpi. Ir ne, nesuprantu, kodėl mes dabar staiga viską turėtume keisti, staiga visame kame išvelgti rinkimų e, aspektą. Dirbkime bendradarbiavimo dvasia, kaip iki šiol, Aš nebejoju, kad šešėliniai pranešėjai pasiūlys visiems ir pranešėjai priimtiną sprendimą. Baigime šias diskusijas, nes jos turėtų vykti ne čia. Ir su, su tikrai susirūpinimu konstatuoju, kad kai kuriuose sritise pereiname į rinkimų e, jau etapą, nors tie klausimai nėra aktualūs rinkimų kontekste. Mes prarasime gebėjimą normaliai dirbti. Ačiū, ponė Gigoldai, ponas Langė. E, ja, vielen... Ačiū. Man atrodo, kad mes jau anksčiau e, supratome, kas atsitinka, kai Strasbūre reikia primti e, sprendimus dėl rimtų dalykų. Pavyzdžiui, praeitą kartą mes balsavome dėl Hökmark pranešimo. Uh, praėjusią savaitę. Ir matome, kad šioje kadencijoje iš tikrųjų vyksta labai daug susitikimų Strasbūrė. Tarkim, birželio 10 diena taip pat e, yra plenarinės sesijos diena Strasbūrė. Taigi, kiekvieną kartą, kai komiteto pirmininkė nori gauti leidimą e, dėl kažko tai uh, tarti Strasbūrai tokį e, leidimą gauna. Antra, Makartė pranešimas buvo atidėtas, na, o kodėl to nereikėtų e, padaryti ir dabar? Galbūt 17-18 dieną būtų galima apie tai kalbėti, juk tai nekažin kiek ir vėliau negu kad birželio plenarinė. Sharon. Ačiū kolegos, mano požiūris dėl balsavimo atidėjimo yra štai koks. Aš visą laiką esu nusteikusi atvirai, kai tai yra įmanoma. Aš manau, kad dabar dėl to negalime apsispręsti. Negalime dabar priimti tokio sprendimo. Aš tikiuosi, kad pranešėja susitars su šešėliniais pranešėjais, o jeigu ne, tai aš uh, siūlyčiau palikti viską kaip yra. Dabar nežinau, kaip viską išspręsti. Uh, bet aš tikiuosi, kad e, man pateiksite kokį nors pasiūlymą prieš balsavimą, kuris vyks rytoj. Šiaip aš siūlyčiau atidėti balsavimą dėl šio pranešimo. Manau, kad vis dėlto šiame komitete turėtumėm pasistengti dirbti demokratiškai. Problema yra štai kokia. Nemažai frakcijų uh, E, nariai nesugeba gana greitai gauti visų reikalingų dokumentų. Tai iš tikrųjų yra sudėtinga. Štai dabar pas mus atvyko komisaras diskusijoms, e, turime diskusiją pradėti laiku, taigi baigime šį klausimą, pasistengkite susitarti ir man vėliau praneškite rytoj. Taigi rytoj susitarsime dėl balsavimo. Dar rytoj balsuosime ir dėl mano pranešimo. Norėčiau pasakyti štai, ką išplatinsiu um, informacinį dokumentą raštu, kad visiems būtų aišku, kokia naujausia situacija. Tikiuosi, kad uh, tai jums tinka. Labai ačiū. Ačiū Šaron, dabar perdodu pirmininkavimą jums. Right, thank you very much. Um, uh, Commissioner Barnier has... Ačiū. Komisijos narys Barnie turi šiek tiek Amsterdamą, tai jis turi išvykti labai punktualiai po 6.15 uh, iš mūsų posėdžio. Nešvaistysiu um, laiko įžangoms. Komisijos narys pas mus dažnai lankosi, visada laukiamas mūsų komitete, tad siūlau iš karto pereiti prie to, ką jūs turite pasakyti, o po to prie klausimų. Mišelė, prašom. Šakinį šakę. Labas vakaras, ačiū Šaron už tai, kad e, pakvietėte mane, noriu padėkoti Jums už Jūsų supratimą. Aš paprašiau mūsų e, susitikimo datą. E, pakeisti, nes aš e, man buvo daryta operacija ir todėl prieš dvi savaitės negalėjau ateiti į posėdį susitikimą su jumis. Ačiū Jums už parodytą supratimą. Gerbiami parlamento nariai, mes pasiekėme mūsų bendrų veiksmų uh, E, kelyje strategišką, reikšmingiausią etapą ir man atrodo, kad jau galima apibendrinti, ką nuveikėme ir vertinant, tai e, mūsų prioritetas e, turėtų būti patvirtinti tuos tekstus, kuriuos galime baigti svarsyti per adatinėčius kelius mėnesius, nes mes daug nuveikėme per pastaruosius trejus metus. Noriu padėkoti visiems, kurių dėka ta pažanga buvo įmanoma. Taip pat noriu pasak, pabrėžti, kad dar nemažai daug, kad dar daug reikia nuveikti. E, dabar yra svarbus momentas ir draugė su Sharon Bowles Dublino neoficialioje kofino taryboje, kur, kur vyko didžio 20-ko susitikimas. Mus ypač vertins dėl dėl mūsų sėkmės ir pasiektos pažangos vasant ir nagrinėjant tris teisėkuros pasiūlymus - bankų sąjungos, e, taip pat mūsų e, darbo reglamentų tobulinimo srityje, bei taip pat mūsų sugebėjimų sugebėjimo pasipriešinti kriziai ir Taip pat užtikrinti augimą, imtis proaktyvių priemonių. Taigi bankų sąjunga, taip pat kai kas, pavyzdžiui, šį siekį, šį projektą vertina, kad jis yra pernelik plataus užmojo, taip pat pertvarkimas e, reglamentavimo srityje. Taip pat turiu kalbėti apie, e, čia noriu pakalbėti apie e, parengtą dviejų pasiūlymų paketą, kuriam jūs pritarėte ir padėkoti jums už tai, nes e, Strasbūre plenarinėje sesijoje jūs balsavote už tai. Žinau, kad, kad jūs teisė tai išreiškite kai kuriuos lūkesčius, tai ko tikitės iš šių dokumentų. E, ir Kipro krizė dar kartą atskleidė, kad, kad tai yra ne, yra ne tik teoriniai svarstymai. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už tai, kad m, mm, prisidėjo prie, ypač Gunarui Hochmarkui, kad prisidėjo prie tos direktyvos svarstymo pasvars, paspartinimo toliuomenių indėlių garantijų direktyvą. Taip pat norėčiau uh, akcentuoti tarp valstybinių krizių e, valdymo e, pranešimą. Gelbėjimo privačiomis lėšomis pasiūlymą. Kalbant apie eurozoną, tai e, teikiamas pasiūlymas dėl institucijos, kuri uh, turi, bus įgaliota renkti nuostatus dėl bankų, eurozonos bankų veiklos. Man atrodo, kad tai yra tikrai sudėtingas rytis ir mes kalbame tikriausiai apie 2014, bet tai turėtų įsigalioti 2015. Kalbant apie kitus susijusius tekstus, e, tekstus, tai e, bendra E, nu, nuostatų, bendras priežiūros taisyklių savadas. Noriu padėkoti Werner Langen už tai, kad nusekliai dirbo ir taip pat Otmarui Karasui už e, darbą nuveiktą kapitalo reikalavimo direktyvos, ketvirtos direktyvos rengime. Tai yra ypa, du ypač svarbus tekstai. Markus Ferber mm, buvo pranešėjai rengiant MIFI direktyvą, mes e, turėjome dirbti sparčiai ir norime, kad būtų susitarta dėl šio klausimo iki metų pabaigos. Panašios taisyklės jau galioja e, šioje srityje jungtinėse valstijose ir kadangi neužtikrinamas lygios galimybės visiems, tai yra mano atsakomybės ir kompetencijos sritis, e, iškyla tam tikrų sunkumų abipus Atlanto. E, piknaudžiavimo rinkais e, rinkomis, atsiprašau, direktyva pranešė Erlin Makaci. Noriu padėkoti parlamentui iš paramą šiai pranešimai ir noriu pasidžiaugti tuo, kad dirbant su pranešėju Burkhard, Burkhard Bals trilogai dėl Omnibus 2 direktyvos e, vyksta, e, kai tik tai bus išspręsti klausimai susijęs su e, ilgalaikiu draudimo produktų klausimu. Nenorėčiau e, kad, kad neįvertintumėte ir kitų jums patiktų pranešimų svarbos UCITS penktos direktyvos, taip pat e, e, tarpininkavimo ir draudimo bei PRIPS direktyvos, kurios pranešėja yra Permonš Bereš ir kreditinių įsipareigojimų nevykdymo e, direktyvos pranešimo pranešėja yra ponė Svinburn. 2011-aisiais ponas Klutė rengė pranešimą dėl e, už, galimybės užtikrinimo visiems europiečiams e, turėti, turėti sąskaitą. Ponios ir ponai, e, aš suprantu, kiek dar mm, teisės aktų pasiūlymų svarstame ir kurių svarstymas neužbaigtas, jų tikrai daug, aš tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su jumis. Ar, ar dabar laikas jau uh, atsipūsti, nustoti, aktyviai dirbti, aš taip nemanau, nes vėl. Uh, gali iškilti sunkumų finansų rinkų darbe. E, kaip žinome, nes, kaip, nes tai atskleidė tarbankinių palūkanų indekso skandalas. Mes taip pat kalbame ir apie paralelę bankų sistemą. Kalbant apie mokėjimo apie mokymo paslaugą, norėčiau e, ypač akcentuoti sisteminės rizikos e, aspektą, kurio neišsprendžia e, dokumentai, teisės aktai. Kalbėjote apie tai, kad reikalinga struktūrinė bankų reforma, kurią pristatysiu, pasiūlymą dėl to pristatysiu e, po vasaros, remdamasis Likaneno pranešimu. E, ir norėčiau padėkoti Erlin Makartį už pranešimą savo iniciatyvą, kuris mums tikrai pagelbės. E, užtikrinant, kad tas e, pasiūlymas dėl struktūrinės reformos būtų plataus užmojo. Taip pat e, pradėsime e, pensijų fondų direktyvos peržiūrą, kad geriau užtikrintume vidaus rinkos veikimą šioje srityje, kaip jau sakiau Amsterdame. Visų pirma, svarstysime valdysenos skaidrumo ir ataskaitų teikimo aspektus, kaip numatyta direktyvoje. E, taip pat e, svarstysime reikalavimus dėl protingo rizikos ribojimo, nes e, EJOPA, kaip man institucija, kaip, man buvo, kaip mane informavo, tinkamam jos veikimui reikia įvesti ir kiekybinius reikalavimus, kalbu apie pensijų fondus. Ir tai, tai aktualu, kalbant apie ilgalaikės investicijas į realią ekonomiką. Galiausiai užpildamas norėčiau kai ką pasakyti. Na, šie metai yra labai svarbus. Uh, E, jeigu norime užbaigti tų tekstų svarstymą ir užtikrinti, kad būtų parengti visi e, prevenciniai veiksmai, prevencinės priemonės, mums reikia aktyviai dirbti, dirbti, laikytis proaktyvios pozicijos ir būtent e, bankų sąjungos kūrimo baigimas čia yra ypač svarbus, bet mes turime, mums atsveria istorinis šansas tai padaryti Ir mes turime nuveikti tuos darbus, kurių iš mūsų tikisi piliečiai ir įmonės. Ir, e, nes tai yra aktualu ilgalaikiams investicijų projektams. Taigi, kodėlgi buvo parengta žalioji knyga dėl ilgalaikio ekonomikos finansavimo ir e, protingo rizijos, rizikos ribojimo. Tai aktualu e, užtikrinant e, e, prieigą esami prie e, finansų, galimybę gauti finan... paskolas. Ir aš tikrai noriu padėkoti visiems jums už tai, kad dalyvavote šiuose projektuose. Praėjusią savaitę vadovų taryba paskelbė savo išvedas ir mes turime pamastyti, kaip E, užtikrinti ataskaitų teikimo kontekste e, skaidrumo prievolę ir ypač čia tas skaidrumo aspektas ar bus mokesčių mokėjimo kontekste. Ir, ir šis klausimas e, tapo aktualija ir jūsų dėka. Pavyzdžiui, galime čia kalbėti ir apie CRD kapitavimo reikalavimo direktyvos ketvirtąjį, e, ketvirtą redakciją taip pat. Kalbant apie mokesčių sritį e, ir skaidrumo reikalavimą, turime žinoti, kas e, kiek mokesčių moka ir norime tai už tą, tą informaciją prieinamumą užtikrinti kiek įmanoma greičiau. Ir, ponė pirmininkė, aš esu pasirengęs išklausyti jūsų ir atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Thank you very much, uh, uh, Commissioner. Ačiū komisijos nariui. Džiugu girdėti, e, ką Jūs sakote apie pranešimus e, tikimus e, atskirų valstybių. Mes, aišku, dar nebalsavome dėl to ir kaip greičiausia buvo, būtų tai padaryti. Tai žinau, kad Jūs siūlėte, taryba siūlė, kad reikėtų pagalvoti apie nefinansinės ataskaitas ir tokiu atveju mums reikėtų pagalvoti e, apie tai, kaip e, ataskaitų tikimo direktyva būtų e, pakeista, kaip mes įsivaizdavome, kad būtų numatyta atsakomybė. Uh, Manyčiau, kad e, reikėtų dabar sutrumpinti visiems skiriamą laiką, e, keturios minutės klausimui atsakymui ir aš e, neleisiu niekam užduoti klausimo, kuris bus užduodama ilgiau negu dvi minutės, nes mes čia norime visų pirma išgirsti atsakymus. Ir turint galvoje, kad komisijos narys turi anksčiau išvykti, tai kas yra vėliau sąraše, gali tiesiog nebegauti galimybės užduoti klausimus, jeigu kiti kolegos kalbės ilgai. Pirmiausia, Marijan, prašom. E, e, e- ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisijos narė, ačiū už informaciją, ačiū už tai, kad skirėte mums laiko, atvykote į komitetą. Mano klausimas. Bendra bankų pertvarkymo institucija, jos labai reikia tai pageidautina, kai tik tai gausime pasiūlymą, tai būtų labai įdomu. Galbūt galėtumėt šiek tiek atskleisti paslapties šydą ir galbūt galėtumėt pasakyti, ar tai tik tai bus nacionalinių institucijų koordinatorius, ar tai e, bus daugiau galiojimų turinti institucija, ar tik tai koordinavimo funkcija bus jai skirta, ar platesniai galiojimai. Aš e, tikiuosi, kad e, įgaliojimai bus platesni, kad tai nebus vien tik tai nacionalinių institucijų koordinavimą vykdant instituciją, bet norėtumėm iš jūsų tai išgirsti ir antrą, ar e, bus finansinis fondas numatytas tam finansuoti komisijos užmojai dideli ar jūs tenkina darbas pagal uh, sutarties nuostatas, ar tai vis dėlto trukdo jūsų uždojam, uh, užmojam šiek tiek artėjantį kadencijos uh, pabaigą. Toliau indėlių garantijos. Ar vėl būtų galima komisijoje viską pajudinti, kad pamatytumėm baigtą renkti pasiūlymą dėl indėlių garantijų? Pone Tysen, jums leidus aš norėčiau atsakyti į klausimą ir e, pasakyti, kad aš palaikau skaidrumo reikalavimą, e, galimybę teisę tai žinoti, kas, kiek didžiosios įmonės moka mokesčių. Aš palaikau tokį siūlymą, tokį reikalavimą ir kad tai būtų daroma užtikrinant didžiausią įmanomą saugumą Nemanau, kad tos e, tokie siūlymai, tokios priemonės turėtų būti ideologizuotos. Ne, nemanau, kad reikia e, rengti kažkokį tai būtent tokiu pagrindu e, parengtą tekstą, bet pirmininkė, kad jeigu tai būtų užtikrinama patikimiausia informacija, tai būtų geriausias dalykas. Dabar Grįžtu prie Marian Tyson. E, noriu būti naudingas diskusijose ir taip pat noriu pasakyti, kad komisijos nariai kaip kolegėlė institucija daug svarsto tarpusavėje tuos klausimus ir draugė su kolega Oli Ren ir pono Almunija esame susijęs su bankų sektoriaus uh, klausimais ir kalbame apie e, vienintelę vieningą instituciją, kuri dirbtų su ECB ir su priežiūros institucija. Ir aš teiksiu pasiūlymus dėl nuostatų, pagal kurias ta institucija, kaip ir numatyta, galėtų dirbti ir jos E, sprendimai būtų e, privalomi ir ne eurozonos valstybėms. Taip pat noriu pasakyti poniai Taisinai, kad poniai Taisint, kad tai turi būti sprendžiama paprasto koordinavimo priemonėmis. Aš suprantu, kad koordinavimas turi savo ribas. Čia kalbame apie tris valstybės ir kad per savaitgalį teko padirbėti. Ir, ir, ir pavyzdžiui, toks metodas turi visiškai keistis. Reikia, reikia vienos vieningos institucijos, kuri turėtų tikrą sprendimų prieimimo galę, užtikrinti reikalingą demokratinę kontrolę. Kodėl kalbu apie bendrą mechanizmą, bendrą pagrindą? Uh, Komisija vaidina, atlieka savo vaidmenį, siūlydame europinį sprendimą. Žiūrėsime, kaip vyks diskusijos šiuo klausimu taryboje ir parlamente. Ir ta, ta, ta, ta vieninga valdžia vieningi, skušau, tos institucijos vieningos įgaliojimai reiškia, kad jį galės pasinaudoti įrankių dėžute numatytą e, e direktyvos tekste. Bet tarpu reikia palaukti, kai baigsis diskusijos dėl garantijų, indėlių garantijų, rengiant tą priemonių dėžutę, kaip, kaip, kaip išsispręstas klausimas dėl e, apsauginių mechanizmų. Tai, tai, tai egzistuoja apsaugos mechanizmas ir juo galima pasiremti. Uh, Ačiū. Dabar Elisa Ferrera socialdemokratų vardu. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su Marian Tyson klausimu. Europos parlamentas e, turi savo poziciją dėl bankų likvidavimo, nemokumo ir yra numatęs e, teikti pirmenybę uh, tiems indėlininkams, kurių indėlis yra nedidesnis kaip 100 tūkstančių eurų. Kas atsitiks su likvidavimo įstaiga? Ar mes galime tikėtis, kad e, pas mus bus panaši e, sistema kaip ir JAV su FTIC, e, tam, kad būtų galima apsaugoti indėlius iki 100 tūkstančių eurų? Man atrodo, kad iš tikrųjų tokius indėlius reikėtų apsaugoti ir uh, užtikrinti, kad e, piliečiai būtų apsaugoti tokiu atveju, jeigu subankrutuotų bankas. Norėčiau patvirtinti ir dar kartą pakartoti, atsižvelgdamas į klaidas ir sunkumus, su kuriais susidūrėme e, spręsdami Kipro krizę. Visais atvejais, visur Europos Sąjungoje, indėliai iki 100 e, tūkstančių eurų turi turėti garantiją. Tai e, tą turime laiduoti indėl, indėlininkams, bet kokiamis aplinkybėmis. Kodėl savo teikiamame teksto pasiūlyme tą numatėme, nes nuo pat pradžių rezoliucijos tekste dėl, dėl e, bankų finan, finansinės krizės e, jau berots, kuri pasir... buvo parengta berots prieš metus. Daug komentarų tą temą ne, neišgirdau, bet mūsų tikslas, visų mūsų tikslas, bandant e, iš anksto įvesti taisyklės, mūsų tikslas buvo štai koks, kad bankai mokėtų už kitus bankus ir juos gelbėtų, o ne mokesčių mokėtojai kaip, kaip, kaip buvo iki šiol, kuomet bankai žlugdavo. Ir todėl e, siūlymas garantuoti indėlius iki 100 tūkstančių eurų. E, ir, ir, ir siūlymas bankams prisidėti, absorbuojant pat, patirtas išlaidas, yra to siūlymo esmė. Ir ministrai posėdžiaja prieš keletą dienų tam pritarė ir noriu pasakyti Elisai Ferreirai. Yra numatomas e, prioritetinis kreditorių sąrašas ir, ta, ir jie atgaus savo e, investicijas tam tikrą tvarką. Kaip žinote, yra e, akcininkai turintys ne, ne, nedidelę akcijų dalį, paskui stambesni akcininkai. Jeigu įstatymų kuriai, tai yra jūsų taryba, dėl to susitarsite, e, mes ir su, patvirtinsime tą prioritetinį kreditorių sąrašą, kurie, kas pirmiausia gali pretenduoti į savo lėšų atgavimą. Ir kaip jau sakiau, e, iki 100 tūkstančių eurų niekas nesikeičia, bet bus atsiras galimybė užtikrinti, garantuoti tam, tikrus, tam tikro didžio indėlius. Indėliai viršijantis 100 tūkstančių eurų čia pagal siūlymą bankas turės galimybę atgauti savo lėšas tik po to, kai kiti kreditoriai uh, E, kitų kreditų reikalavimai bus patenkinti. Aš tikiuosi, kad, kad tokia e, raudonoji skiriamo linija parlamentui yra primtinė ir kad jis ją palaikys. Right, for Aldi Wolf Klintz. Wolf Klintz, Alde frakcijos vardu. Eh, Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Na, iš tikrųjų, uh, E, jūs mums papasakojote, koks didelis darbas jūsų laukia. Aš noriu pateikti porą klausimų. Visų pirma, visos reguliavimo priemonės, kurias jūs arba mes kartu tvirtinsime, dėl kurių susitarsime, yra prasmingos. Jos yra pateisinamos siekiant atitinkamo tikslo, bet jų bendras poveikis gali būti netoks teigiamas, nes gali būti per daug priemonių, per trumpą laiką. Aš norėčiau jūsų pastirauti, ar jūs bandėte įvertinti visų per pastaruosius ketverius metus primtų priemonių bendrą poveikį. Aš suprantu, kad tai tikrai nėra lengvas darbas, bet gal vis tiek jau kažką tai bandėte padaryti. Dabar dėl e, daugelio tų priemonių, kurios buvo priimtos Europos komisija ir Europos parlamentas, dirba kartu, vyksta paralelinis darbas. Uh, Na, o valstybės narės e, taip pat imasi e, teisėkuros iniciatyvų. Tarkim, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė e, priemė sprendimus dėl savo įstatymų dar nėra rasti europiniai sprendimai, o štai valstybės narės jau priema savo sprendimus. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų gali būti labai sunku rasti europinį sprendimą, nes taip skiriasi situacija valstybėse narėse, kaip ateityje galite situaciją pakeisti arba pagerinti. Ačiū. Euh, la question de Wolf Klings est très... Wolfas Klinsas uždavė labai svarbų klausimą, nes tai yra mano teikiamo pasiūlymo esmė ir stuburas. E, re, bandymai situaciją koreguoti, e, reaguojant įvykusi faktą. E, arba imantis prevencinių priemonių. Reikia akcentuoti, kad priemonės, kurios, kurių mes imame, užtikrintų e, finansų rinkoms tvirtą veiklos bazę ir kad jos turėtų galimybę e, vykdyti savo pagrindinę veiklą, tai yra finansuoti realią ekonomiką tai konkrečioje teritorijoje ir taip pat įmonių veiklą. Būtent todėl buvo kalbama apie tą taip vadinamą kalibravimo mechanizmą e, vis Visi šie pasiūlymai paremti poveikio vertinimo studijomis ir todėl būtent aš esu labai atidus. Galiu patikti keletą pavyzdžių, kuriuos esame nekartą draugę nagrinėję. Pavyzdžiui, kapitalo reikalavimų direktyvos ketvirtoje versijoje aš buvau pirmasis ir, ir atrodo, kad, taip, kad ir teisingai atkreipiau visų dėmesį į likvidumo Uh, problemą su, su ponu Bernankė, apie tai kalbėjome, jis tam pritarėme, mm, ba, bazelio, tai buvo bazelio reikalavimai. Kitas pavyzdys - solvency direktyva. Mes nebuvome tikri dėl, dėl kai kurių dalykų. Ir trečias svarbus dalykas - tai pensijų fondai. E, reikia dar laiko, kad būtų galima parengti poveikio vertinimo studijas tai, tai, tais klausimais. Ir kalbant apie tai, apie ką dabar kalbame, kaip tie teisės aktai sąveikauja vienas su kitu. Ir būtent todėl e, pasirodė žalioji knyga dėl ilgalaikių investicijų, nes visi tie teisės aktai yra parengti konkrečiame sektoriu, bet jie visi turi būti matomi ekonomikos, ekonominės veiklos kontekste ir todėl nusprendžiau, kad reikia platesnio masto e, studijos, kad galėtume visus tuos tekstus matyti konkrečiame kontekste. E, Ir todėl aš perspėjau, kad reikia atkreipti dėmesį kai kuriuos dalykus ir Wolf Klins kalbėjo apie tai, kad tų įstatymų kolektyvinis poveikis dar neįvertintas, kad, kad nebūtinai augimas, kad augimo nebus, jei ekonomika nebus finansuojama. Kas gali ekonomiką finansuoti? Valstybės to jau nebegali daryti. Es e biudžetas yra labai kuklus. Taigi, aiškiai ta, ta, tą gali daryti bankai, pensijų fondai ir finansų rinkos. Ir visus šiuos klausimus nagrinėja žalioji knyga dėl ilgalaikių investicijų. Matau, kad Wolf Klins minėjo dar vieną svarbų aspektą, tai yra transatlantinės veiklos aspektą. Mes rengėme teisės aktą skirtą finansinių rinkų veikėjams visame pasaulyje, nes yra <coughs> finansinių veikėjų iš kitų e, pasaulio vietų, kurie dirba mūsų rinkose. Ir svarbiausi mūsų partneriai yra amerikiečiai, nes 80 procentų visų sudaromų vykdomų sandorių yra transatlantinio pobūdžio. Pirmininkė, ačiū dabar Keith Swinburne. Thank you, thank you, Commissioner. Ačiū. Ačiū e, komisijos nariui. Norėčiau grįžti to, ką minėjote pabaigoje, tai kad dėrybos yra transatlantinio pobūdžio. Ir konkrečiai norėčiau paprašyti jūsų pateikti naujausios informacijos su, e, kalbant apie išvestinės priemonės, tai e, dabar vyksta JAV ES dėrybos, laikraščiuose rašoma, kad dėrybos užstrigusios ir aišku, mus e, kreipiasi lobistai iš abiejų Atlanto pusių, klausia mūsų, kokia dabartinė padėtis, tai gal galėtumėt pateikti naujasnės informacijos apie tai, būčiau dėkinga už tai, turint galvoje G20 pasaulinį susitarimą, būtų įdomu sužinoti, kokia dabar dėrybų padėtis, kalbant kalbant apie didžiojo dvidešimtuko įsipareigojimus, ypač kitose regionuose Azijoje, kai mums sekose su trečiųjų šalių pripažinimu Azijos e, rinkose. Uh, Ir toliau dėl pasiūlymų, dėl rinkų reguliavimo, jūsų įsivaizdavimu, ko mes galime pasiekti iki kadencijos pabaigos, kalbant apie rinkų pasiūlymus, ypač kalbant apie MIFID, pavyzdžiui, kalbant apie tai, kas buvo nustatyta iki perno lapkričio, mums buvo sakyta, kad tarsi pamiršta apie turinę, kadangi apie tai kalbėta jau taip senai, tai klausimas yra toks, ar iki kadencijos pabaigos baigs baigsime darbą su to pasiūlymu. Kitas dalykas yra um, pasiūlymai uh, skirti kapitalo reikalavimams, piknaudžiavimui, uh, piknaudžiavimui uh, rinką, kada mes gausime pasiūlymus. Dėl to dėkui. Keisim, bet uždavė daug trumpų klausimų dėl mm, finansinių instrumentų e, rinkos direktyvos paskutinėje ECOFIN taryboje, pirmininkaujant airijai, Prieš keletą dienų tas klausimas buvo svarstamas ponas. Pono Ferberio pranešimas čia yra aktualus. Ir svarbiausi dalykai, kalbant apie tai, yra skaidrumas ir ankstumas. Uh, Pirmininkaujant Airijai ir perimus pirmininkavimą Lietuvai, tas klausimas ir toliau bus svarstamas. Manau, kad iki metų pabaigos mums pavyks pasiekti susitarimo dėl piknaudžiavimo rinką direktyvos. Yra pasiekta nemažai pažangos jūsų pranešėjos Alinma Kartį dėka. E, taigi 2013 bus tikrai gyvybiškai svarbus. E, Pone Svirbin kalbėjo ir apie išvestinių produktų reglament mm, aktą. Transatlantinio bendradarbiavimo to, ne čia nepakanka. Mes kalbame apie e, rinką, kur, kur, kurios vertė, kurios apyvarta yra 106 milijardai eurų per metus. Ir, ir Singapūras ir Kinija yra svarbus regionai E, ir Japonija šioje srityje ir todėl neseniai įvyko dialogas su tų regiono atstovais. Taigi komisija aktyviai dalyvauja šiuose tarptautinėse diskusijose ir paaiškinsiu, kodėl mes dirbame e, išvestinių produktų darbo grupėje. Ta grupė paskutinį kartą pasidžiavo Briuselėje vasario mėnesį, aš dalyvavau tame posėdėje e, ir tai buvo, tai ta grupė yra pasaulinė ir jos tikslas yra būtent bandyti spręsti tuos klausimus, kuriuos jūs minėjote, spręsti išvestinių gaminiams iškylančias kliūtis. Procesas visiems yra tikrai labai svarbus, nes e, Amerikos atsakinga institucija CFTC nepritarė mūsų pasiūlytai koncepcijai dėl uh, tarp valstybinių sandorių atitikties reikalavimų. Man atrodo, kad gegužės pabaigoje, artimiausiamis dienomis galima tikėti sprendimo, atsiprašau, susitikimo ten bus Šveicarijos, Japonijos, Prancūzijos, Vokietijos, Japonijos ir kitų valstybių atstovai. Žak e, Lūn, mano, taip, Amerikoje dirbantis mano kolega, atsiuntė laišką tą temą. Thanks, President. Uh, welcome, Commissioner. Um, two Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, du e, tikslus kolimentai. Pirmiausia, vienas iš e, pagrindinių elementų šešėlinės bankininkistės teisė akto, tai uh, uh, siūlyti uh, pinigų rinkų formas, tai uh, jau turėtų būti pasiūlyta, dėje skelbimas atidėtas. Uh, RCB, Europos sisteminės rizikos valdyba, pasiūlė stabdyti tokią uh, praktiką kurie turi įtakos e, kriziai. Deja, dabar lobistai dirba intensyviai ir kitais klausimais, dabar jūsų tarnybos nusprendė nebesiūlyti e, atitinkamo e, projekto. Ar galite patvirtinti, kad jūs palikote projekte, tai kas siūlė RCB, siekiant užkirsti kelią tokiai, e, tokiai praktikai, kuri blogina krizę. Ir e, norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija norėtų iš jūsų gauti pasiūlymą nesugadintą. Antra. Anksčiau keičiantis šią nuomonėmis, gerbiamas komisarė, jūs patvirtinote, jog e, teiksite pasiūlymą dėl um, krizinio pertvarkymo uh, stambių draudimo bendrovių. Galbūt galėtumėt e, pasakyti, ar tas jūsų patikinimas tebe galioja ir kada jūsų pasiūlymas bus paskelbtas. Oui, je confirme, Sven Gigold, que... Taip, Svenai Gigoldai, aš patvirtinu, kad aš palaikau šį siūlymą ir kad aš rengiu uh, siūlymą dėl uh, rizikos susijusios su draudimo fondais ir draudimo priemonėmis. Dirbame, rengėme pasiūlymą tarptautinėme kontekste, tai reiškia, kad turi vykti tarptautinės dėrybos ir at, dirbu su savo tarnybomis, bet galėsiu e, tekstą pateikti, kuomet jis bus parengtas Aš neužmiršau, jūs, jūs tą klausimą kėlėte jau ankstesnėme susitikime. Mes daug dirbome jau rengdami šį pasiūlymą, tai yra vienas iš prioritetų. Manau, kad tai yra vienas prioritetų finansiniams veikėjams, nes kai kas iš jų sukėlė tų finansinių veikėjų sukėlė bankų krizę ir dabar aš taip pat e, ir, ir, ir kitų pasiūlymų, pavyzdžiui, galime kalbėti pasiūlymą dėl, dėl bankroto e, skelbimo priemonių, dėl šešėlinės bankininkystės. E, birželio mėnesį bus paskelbtas komisijos komunikatas šią temą, ilgai te, laukti jums neteks, ir jį lydės teisėkuros pasiūlymas. Taigi noriu dar kartą patvirtinti, kad mes E, e, dirbame ir dėl piniginių fondų. Ir visi tie pasiūlymai, de, jų derinimas yra galutinėse stadijose. Ir kalbant apie rizikos draudimą, tai, tai tie klausimai bus aptarti pasiūlymuose dėl paralelinio bankų sektoriaus ir jų draudimo. Na, mano klausimas buvo kitoks, jis buvo labai uh, tikslus. Buvo siūlyta uždrausti uh, tokią praktiką, kuri vadinasi CNAV. Tačiau dabartinėme pasiūlyme į tai neatsižvelgta, nors uh, iš tiesmės uh, buvo uh, Tai pirmas kartas, kai ERCB e pasiūlė tai uždrausti. Ar galite patvirtinti, kad jūs laikysitės ERCB e pasiūlymo? E euh, Aš visada euh, skaitau euh, sisteminės rizikos valdybos skelbiamus pranešimus ir sprendimus. Aš suprantu jūsų klausimą, nes pirmą kartą siūloma uždrausti tam tikrą veiklą. Aš tikrai e, tuo rengiu pasiūlymo tekstą, kuris beveik pabaigtas, vyksta galutinis derinimas dabar. Ir jūs turite suprasti, kad aš turiu dirbti kolegėlioje institucijoje ir, ir nors jums būtų tikriausiai malonu išgirsti, kad, kad, kad jau tas klausimas baigtas svarstyti komisijoje, aš to dar negaliu padaryti. Šimtis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kyrie Pitropė. Ačiū. Pirmininkė, komisarė. Mano klausimas yra susijęs su indėliais. Ir taip pat e, dėl su ta rezoliucija, kurios mes laukiame dėl tų indėlių. Mes prieš uh, krizę mąstėme, kad manėme, kad bankų sektorius yra iš tikrųjų sveikas, stabilus sektorius, kad yra teisingai išduodami kreditai. Po to, kai daug kapitalo nutekėjo į užsienį ir kai susidūrėme ir su kitomis problemomis, buvo nuspręsta skirti 50 milijardų E, tam, kad būtų e, refinansuotas, atkurtas bankų sektorius Graikijoje. E, tai buvo padaryta 2012 metais. Jūs žinote, kad Graikijoje recesija vis gilėja ir be abejo dėl to galų gale ir blogiej, blogųjų kreditų vis did, daugėja. Graikija dėl to yra tikrai susirūpinusi. Uh, Aš norėčiau jūsų pasiteirauti, ar jūs e, kažką e, ketinate daryti, su tuo kovoti. Taip pat, e, ką, kaip Jūs manote, ką galima padaryti su tais blogaisiais kreditais? Ar galima gyvendinti direktyvą atsižvelgiant ir į dabartinę situaciją? Moi, Norėčiau pasakyti, kad aš suprantu e, jūsų e, požiūrį ir jūsų situaciją, kad Graikijos e, verslininkai daro, deda didžiulės pastangas. Bet kalbant apie vidaus rinkos finansinį reglamentavimą, negaliu duoti tinkamo atsakymo, gerą atsakymo. Tekstai, kuriuos mes rengėme, numato, reikalavimus vienodus visiems, bet pirmą juos reikia patvirtinti, kad jie galiotų, bet jie neištaisys e, E, tų nuostolių, kurie jau yra, kurie buvo. Tai nebus, tai taps laiko mašina, kuri galėtų padėti spręsti visas problemas, e, valstybės deficito problemą, e, pašalinti blogas paskolas, išspręsti bankų krizės, stebėsenos stygiaus problemą. Kai kam bet nedideliam segmentui tai, tai bus nu, naudinga, tai padės. O nuo rytojaus mes, aš sakau mes, nes ir jūs dirbate draugę su mumis, remdamiesi pamokomis išmoktomis krizėje, Mes rengsime planus rytojui, bet ne vakar dienai. Atsižvelgianti visas Graikijos patirtas problemas, galiu čia pasitikti pasiremti ir Kipro, Airijos ar Ispanijos problemomis. Mes jas tas krizės bandome įveikti pasitelkdami turimą priemonių arsenalą, tai yra rekapitalizacijos reikalavimus taikydami. Ir todėl tas vis, būtent todėl tas teisės aktų arsenalas ir atsirado. Didžioji dalis bankų krizės, kurią išgyvename ketveris, penkis metus, mes bandome joje tvarkytis kiek įmanoma geriau. E, aš perduosiu kolegai Olirenui jūsų išreikštą susirūpinimą, bet norėčiau pasakyti, kad uh, vertinant pastangas, kurių, reika, kurių reika, pareikalaujame iš daugybės valstybių, kad jos tinkamai tvarkyti savo biudžetą. Aš dirbu komisijose ilgą laiką ir noriu pasakyti, kad būtina diferencijuoti, kad kiekviena valstybė turi savo darbo ritmą ir reikia ne, visiškai nenužudyti augimo, nes augimas yra būtina. Uh, kadangi e, e, mokestinės įplaukos sumažėja greičiau nei sulėtėja ekonominiai procesai. Ir todėl valstybės yra diferencijuojamos ir, ir jos kiekviena turi savo ritmą, vertinu jų gebėjimą prisitaikyti ir dėkti reikalingos e, priemonės. Sorry, Pablo, I was looking for you. You are there. Gracias, eh, presidenta, señor. Žodis Pablo. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos narys, sakėte, jog priežiūros srityje nematinkama linkme, pritariu tam, tačiau, kad taip ir toliau būtų, tai reikia, kad bankų sąjungos antras ramsis būtų gyvendintas, kaip įmanoma greičiau, sakėte, jog birželio teiksite rezoliucijos projektą dėl vienos institucijos, kuri bus atsakinga už banko krizę. Nu, džiugu tai girdėti, nes svarbu siūsti teigiamą signalą rinkom ir piliečiam, kad uh, ir e, vykdomoji ir įstatymų leidybos šaka dirba ranko rankom, kad tai nepasikartotų. Kai kurios valstybės narės nelabai e, nori keisti sutartis, e, kad būtų įtvirtinta bankų sąjunga. Atsižvelgiant į tai, kad tai taip svarbu, komisijos nariai, ar manote, kad reikia keisti sutartis tam, kad būtų galima gyventi bankų sąjungos antrąją ramstę? Ačiū komisijos nariai, pirmininkė. Mano atsakymas jūsų klausimą yra ne. Manau, kad mes galime ir kad mes pateiksime pasiūlymą dėl Europos e, sprendimo mechanizmo, tų, tų klausimų sprendimo mechanizmo remdamiesi dabar galiojančios sutarties nuostatomis. Ir būtent remdamasis tokia prielaida ir tokiu pagrindu mes dirbame e, draugę su kolegomis ir e, taryba, jos teisės tarnyba. E, ir, ir komisijos teisės tarnybos yra tikrai visiškai kompetitingos. Aš puikiai suprantu Pablo Salbos susirūpinimą ir, ir tai, ka, dėl ko yra neramu Vokietijai ir kitoms valstybėms. Ir Volgangui Šoibliai su visa pagarba ir, ir, ir, ir su dėmesio aš tai sakau. Aš suprantu, kad e, e, Vokietijai rūpi kai kurie, Vokietija neramina kai kurie dalykai ir aš suprantu teisinį mūsų visų veiksmų aspektą. E, Kalsrūhėje dirba Vokietijos konstitucinis teismas ir jis remės ir, ir egzistuoja ta reikalinga sistema, bet kai E, atsiras bankų sąjunga, kai bus sukurta priežiūros stebėsinos sistema, kai atsiras gelbėjimo sistema, remiantis pagal dabar, dabar galiojančią sutartimi, galbūt tai netgi leis Ar, ar, tai, ar, ar dabar galiojančios nuostatos užtikrins galimybės sustiprinti tą sistemą ir sukurti ją tokią, kokios norime? Tikriausiai tai labiausiai rūpi Vokietijai. Ir prieš keletą savaičių pasirodė juodraštinis dokumentas, aš juos susipažinau, kurio kurio pagrindu galima būtų užtikrinti geresnį pinigų ir ekonomikos sąjungos funkcionavimą. Uh, kol kas dar netmetame jo, nesakome, kad tai nenaudinga ar neįmanoma. Įmanoma tobulinti šią sistemą remiantis dabartinėmis, dabar galiojančios sutarties nuostatomis. Thank you very much. Uh, Burkhard. Well, oh, yes, sorry, there you are. Labai ačiū. Toliau kitas kalbėtojas. Taip, uh, Iš tikrųjų, e, kiti kalbėtojai jau pateikė daug klausimų, kurių ir aš norėjau pasitėrauti, ypač Pablo apie tai kalbėjo. Aš galbūt pasisakysiu vieną temą e, dėl JAV. Prieš kurį laiką JAV paskelbė gerbiamas komisarė, kad um, užsienio bankai JAV turėtų būti traktuojami taip pat kaip ir amerikiečių bankai. Aš manau, kad galų gale dėl to užsieniečiški bankai nukenties ir vis dėlto bus teikiamas prioritetas amerikiečių bankams. Komisija jau pasipriešino tokiai protekcionistiniai veiklai ir aš norėčiau pasiteirauti, kaip jūs manote, ką toliau reikėtų daryti bendradarbiaujant su JAV. Ir taip pat mane domina, kokie pokalbiai šiuo metu vyksta komisijoje būtent šiuo klausimu. Dėkoju. Yeah, la, la Užduotas labai svarbus klausimas, kaip ir visi kiti jūsų klausimai, dėl mūsų priimamų sprendimų didžiojo dvidešimtuko susitikimuose e, patikimumo bankų veiklą reglamentuojančios nuostatos, taisyklės, kurias renksimėsi. ES valstybėms, valstybių narių atžvėjų yra grindžiamos didžiojo 20 rekomendacijomis Obamos, Kinijos e, reikalavimais ir siūlymais. Aš labai vertinu didžiojo 20 siūlymus ir išvadas, e, kalbant apie tarptautinę prekybą. Ne visada jį vyksta pagal tas pačias taisyklės bet jeigu mes, bet mes turėtume parengti panašius teisės aktus panašiems sektoriams. Ir tai pasakytina apie bankų sektorių. Aš, man labai artimas tas klausimas, kurį jūs iškėlite. Aš e, rašiau Amerikos atsakingoms e, institucijoms, Benui Bernankiai, ir e, savo apsilankimo metu Junktinėse valstijose Buvau susitikęs su, e, su, su, su amerikiečių atsakingais pareigūnais ir ne aš vienas esu išsakęs tą nuomonę daugelis e, kit, Europos valstybių ministrų tam pritarė. Ir čia kalbame apie vienašalės priemonės, kurias amerikiečiai norėtų taikyti užsienio bankams dirbantiems JAV. E, įpareigojant tuos bankus paklusti nuostatoms dėl užsienio bankinės organizacijos. Mums tai, mes tai traktuojame kaip diskriminacinę priemonę, kuri mums daug kainuos. Reikėtų viską matyti be iliuzijų. Jeigu yra kažkas taikys diskriminacinės priemonės, mes atsakysime tuo pačiu. Aš suprantu, ką aš sakau ir aš nenorėčiau, kad to tektų griebtis. Turime rasti e, galimybę užtikrinti vienodas darbo sąlygas visiems. Ir Liepos mėnesį vyksiu į JAV, tarsiuosi dėl sutarties šiuo klausimu, kad būtų galima imtis priemonių kurios neleistų kažko tai apeiti. Mes dirbame konstruktyviai, bendradraudami su JAF, bet nesame naivus. Okay, thank you. Pervanche. Toliau, ponė Pervanche. Merci, merci, monsieur le commissaire. Sur le dernier... Pone komisijos nary, e, dėl paskutinio jūsų aptarto klausimo, man ypač kelia nerima būtent šis aspektas, ES-JAF sutartyje, ne dėl abipusiškumo aspektų. Aš žinau, kad tas klausimas bus svarstamas visur. Kalbame apie didelę investicijų rinką, tačiau dalis amerikiečių investicijų, kurios vadinamos investicijos, bet galima jas būtų vadinti ir kitaip, paima įkaitų Europos ekonomiką. Gali taip padaryti E, pavyzdžiui, Goldman Sachs veikla ir kaip spręsite šį strateginį klausimą, e, kad e, strateginiai JAF investuotojai galėtų apsispręsti, Aš esu pateikusi pasiūlymų ir noriu pasakyti, kad ECC yra daug labiau nepriklausoma institucija nei ECB. Ir su ją galima e, dėrėtis. Kalbant apie e, ilgalaikę veiklą ekonominėje srityje, mes daugelis mūsų su nekantrumu laukime pasodinti jūsų žadėto dokumento. Nežinau, ar tai bus testamentas, bet atrodo, kad, kad, tai, kad jame bus viskas, viskas bus aptarta nuo pat pradžių visi patikti pasiūlym, teisės akto pasiūlymai. O kalbant apie ilgalaikį finansavimą, jūs patikite katalogą, aš nežinau, tai bus Bazelis 2 ar kitoks teisės akto pasiūlymas. Uh, istorijos neperrašysime, galbūt dar bus galimybių tai daryti. Man reikia vienos sekundės dar klausimų užduoti. Aš esu vienintelė, kurią pertraukėte ir jūs vienintelė viršijote dvi minutės. Turiu konkretų klausimą. Jūs turite galimybę parengti pasiūlymą e, jūsų kolega šiame ta rengia pasiūlymą dėl, dėl, apmo, dėl, dėl mokestinių klausimų. Kalbant apie ilgalaikės investicijas, įsivaizduokime, kad rengiant šį e, tekstą bus atsižvelgta ir į paskatas, kurios galėtų paskatinti tas ilgalaikės investicijas ilgalaikius taupimo projektus. Pirvonšberis minėjo ES ir JAV partnerystės susitarimą. Lankiausi Vašingtone, kuomet Bar e, Barackas Obama e, pasakė savo metų kalbą ir kalbėdamas jis kalbėjo apie tai, kad e, E, jis norėtų, jog ta partnerystė būtų sąžininga ir laisva. Tai, tai svarbus žodžiai ir mano kolega Degucht e, dar derasi dėl dėrybinių įgaliojimų, bet manau, kad reikia turėti galimybę dėrėtis dėl visų svarbių klausimų. Jungtinėse valstybėse dėl institucinių priežasčių e, reglamentavimo e, institucijos atsakingos už kai kuriuos e, priežiūros aspektus dirba kitaip, pas juos nėra kai kurių ministrų postų. E, ir ta priežiūra vykdoma nuolatiniu pagrindu. O kalbant apie teisės aktus, tai, tai, tai mes darome su tomis institucijomis, e, siekdami užtikrinti, dėlėdamėsi dėl lygių galimybių visiems užtikrinimo. Goldman Sachs ir kitos problemas noriu priminti, kad e, tas problemas spręsti mes turime priemonių. Ir jums palaikius e, mes priemėme e, sprendimą kovo pradžioje dėl, dėl sąžiningos skaidrios veiklos ir taip pat pirmonč dėl priežiūros institucijos, kurie atsiras eurozonoje ir kuri daug ką pakeis ir kur, kurios sprendimai bus e, privalomi ir užsienio. Uh, Mm, filialams veikiantiems ES. Na, aš nesu taip pesimistiškai nusiteikęs dėl ateities. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad prioritetą, ir sakiau tą parlamente, kuomet vyko mano klausimai, mano, man svarbiausias prioritetas yra išmokti krizės pamokas. Ir uh, didžiojo dvidešimtuko darbo tvarkė. Prisimėte, ką jūs pasakėte, ką jūs atsakėte? Aš pasakiau, kad rengiuosi e, teikti pasiūlymus e, konkrečioms rinkoms, konkrečioms veikėjams, ko, konkretiems produktams, remdamasis didžiojo dvidešimtuko e, prioritetais. Tuo baigiu. Ačiū, kadangi e, komisaras išvyks po 6.15 tai iš tikrųjų mums, mums labai spaudžia laikas. Aš dabar apribosiu uh, jums skirtą laiką po vieną minutę ir per vonš. Jūs tikrai negalite vis e, piknaudžiauti šiame komitete. Neteisingai mane apkaltinote, kad aš e, jums neleidžiu pasisakyti, iš tikrųjų jūs čia labai piknaudžiaujate. Ačiū. Visų pirma, norėčiau komisarė, Jums padėkoti už nuveiktą darbą. Kalbėsiu labai trumpai, norėčiau pateikti du klausimus. Jie yra susiję su bankais. Po to, kai Kipro bankai susidūrė su problemomis, susidarė toks įspūdis, kad trūksta pasitikėjimo bankų sistema. Indėlininkai bankais nebepasitikė. Ką jūs e, galite pasakyti šiuo klausimu, ką mes galime pasakyti indėlininkams, kurie e, turi e, indėlių tose šalise, kurios dabar susiduria su sunkumais, indėlininkai baiminasi. Jūs esate teisus, sakėte, kad reikia kitokių sprendimų. Ne indėlininkas, nemokesčių mokėtas turi gelbėti bankus. Taigi, ką Jūs manote šiuo klausimu? Ar ir įmonės susiduria su uh, problemomis dėl bankų sistemos uh, problemų ir tiesiog įmonės nebegali išmokėti darbuotojams atlyginimų? Diego Fejo, norėčiau pasakyti štai ką. Uh, E, prisimenant, kaip e, su nauja, e, nauja išrinkta Kipro valdžia, kaip mes sprendėme iškilusias problemas, tas atvejs nebūtinai turi būti laikomas pavyzdiniu visai Europai. Mes kur bandami, bandydami kurti bankų sąjungas, svarstėme visus aktualius teisės aktus, e, indėlių garantijų schemą e, ir susijusius elementus. Mes apie tai e, paskelbėme iš anksto. Kipro atveju taip nebuvo žmonės neturėjo informacijos dėl to, ko jie e, galėjo tikėtis, ar e, jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie akcininkus, kreditorius, indėlininkus, bu, būtent tai, būtent čia ir iškilo problema. Kipras man nėra pavyzdinis atvejis, viskas buvo daromas, nes buvo susidariusi ne, e, netidėliotinė skaitinė padėtis ir vyko viskas skubotai, bet galime iš to pasimokyti. Kalbant apie indėlininkus. Sutinku, kad šimto eurų dydžio indėliai turi būti garantuoti ir apsaugoti virš šimto tūkstančių eurų. Ir aš tokį pasiūlymą teikiau trilogė, kad kad būtų sudaryti prioritetiniai sąrašai, jeigu kalbame apie labdaros organizacijas, ligoninės, panašias institucijas, tai jų atveju tikriausiai galima taikyti išimtis ir rengiamas toks sąrašas. Ir, bet, bet tas sąrašas bus tikrai labai ribotas ir kiek įmanoma trumpesnis. Bet aišku, aš nesau, kad mes nesimsime priemonių ap, ap, apsaugoti mažų ir vidutinių įmonių ar karitatyvinių organizacijų. Bet tas sąrašas tikrai turi būti labai labai trumpas ir labai konkretus. Pysės Simon. Ja, Herr Kommissar, herzlichen Dank. Ačiū komisarė už tai, kad pas mus šiandien atvykote pasikalbėti. Jūs uh, Tikriausiai e, suprantate, kad aš tikėjausi iš jūsų išsamesnio atsakymo dėl indėlių. Mes jau pradėjome įgyvendinti bankų sąjungą, bet e, šiandien jūs apsiribojate tik tais dviejomis sritimis. Jūs kalbėjote apie priežiūrą, apie tam tikrą likvidavimo fondą, bet uh, Man kažkaip tai susidaro toks įspūdis, kad e, tiesiog nuo šalyje paliekami sudėtingi klausimai. Man, e, mano nuomonė yra štai kokia. Jeigu mes nesugebėsime atgauti indėlininkų pasitikėjimo, kurį praradome po Kipro bankų sistemos problemų, tai tuomet 70-80 procentų indėlininkų gali tiesiog atsijimti e, savo pinigus. E, anksčiau e, Kipre net 34 procentai kipriečių mane, kad jų pinigai Vokietijos bankuose yra saugus. Dabar žmonių pasitikėjimas labai sumažėjęs. E, kaip komisija ketina atgauti piliečių pasitikėjimą dar šios kadencijos metu? Peter Simon, Peter Simon. Noriu visų pirma padėkoti Jums už pranešimo tekstą dėl indėlių garantijų. Man tai yra svarbus bankų sąjungos pasiūlymo, viso pasiūlymo e, elementas. Diskusijos vyksta jau kurį laiką ir kalbama apie tai, kokias nacionalinės sistemos turėtų atsirasti. Aš nebenoriu e, Nebenoriu daugiau dėmesio skirti Kiprui ir vėl prisiminti tą žymų savaitgalį ir apie tai, kad pasirodė klaidingas pranešimas, kurį kur buvo galima neteisingai suprasti, kalbant apie tai, e, kokio dydžio indėliai bus sugražinami e, buvo teigiama, kad mes giname smulkiosius indėlininkus, jis sakė, paaiškėjo, kad mes jų visiškai neginame. Noriu pasakyti, kad ba, Kipro bankų pertvarkime mes laikomės tos e, galiojančios direktyvos ir aš sutinku su jumis, kad dabar reikia atgauti pasitikėjimą ir drauge keisti, kurti tą sistemą ku, vidaus rinkoje, vidaus rinkoje, kuri yra grindžiama kurią sudaro du svarbus pasiūlymai. Vienas iš jų eurozonai bankų sąjungos, Eurozonos bankų sąjungos pasiūlymas, pagal kurį numatyta bendra priežiūra ir kitą savaitę pasirodysiantis pasiūlymas įvyks orientacinės komisijos diskusijos. Sutinku su Peter Simon, mums reikia visų sudėdamųjų dalių, kad galėtume uh, atgauti prarastą pasitikėjimą. Thank you. Ben Alain. Ja, Panas Lengen, ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, visų pirma, aš noriu Jums padėkoti už visą nuveiktą darbą. Siekiant eurozonos stabilizavimo, iš tikrųjų dar daug darbo liko. Aš norėčiau Jūsų pasitirauti, kaip vyksta tarptautinės dėrybos dėl EMIA. Ypač kalbant apie išvestinių finansinių produktų garantijas. Dar vienas klausimas, kada pasirodys e, jūsų pasiūlymas dėl šešėlinės bankininkystės. E, ir taip pat yra dar vienas klausimas, e, kaip visi jūsų darbai suderinami su konkurencijos teise, kaip jūs dirbate su komisaru Almūnija ir toliau dėl įmonių mokamų pensijų. pensijų Ar jūs neketinate užkrauti papildomos naštos e, įmonėms vietoj to, kad e, siektumėte stabilizuoti situaciją? Atsiprašau, Verneri, bet aš nesupratau paskutinio klausimo dalies. Paskutinis klausimas dalies. Aš noriu pasiteirauti dėl įmonių mokamų pensijų, tokių fondų. Uh, Ar jūs pasiūlysite tik skaidrumo taisyklės, ar sugriežtinsite sąlygas dėl įmonių mokamų pensijų? Euh, Klausiausi vertimo. Kalbant apie tarptautinės darybas dėl EMIR direktyvos, aš atsakiau į tai atsakydamas ankstesnį klausimą. Uh, ir paaiškinau, kodėl reikia dirbti ne tik amerikiečiams su europiečiais, bet ir reguliatorių, reglamentavimo institucijų grupėje, kuri, pavyzdžiui, dabar posėdžiaus Hongkongė ir e, ypač dėl CFTC griežtos pozicijos ir Liepos mėnesį e, Vašingtonė susitiksiu su naujojo Amerikos e, CFTC vadovu. E, Dėl šešėlinės bankininkystės pasiūlymas bus parengtas, kaip jau sakiau, Svenui Gygoldui e, birželio mėnesį. Komun, pasirodys komunikatas ir, ir pasiūlymas. Ir noriu patvirtinti, kad dėl profesinių pensijų fondų kal, ir kalbant tai, besastant tuos fondus, jų vaidmenį ilgalaikio finansavimo, ekonomos finansavimo kontekste. E, nusprendžiau viską daryti štai kaip iki šių metų pabaigos pateikti teisėkuros pasiūlymo teksto dėl valdysenos, skaidrumo ir priežiūros pensijų fondų ir vėliau vėlesniam laikui atidėti protingo rizikos ribojimo ir bankrotų klausimo siūlymą, nes kol kas neturiu reikalingų priemonių, galėčiau priimti sprendimus. Frankfurte dirbančios priežiūros e, institucijos atstovai man pranešė, kad jiems prireiks daugiau laiko, kad atvyktų, parengtų poveikio vertinimo studiją Todėl aš nusprendžiau atskirti tas dvi dalis ir šio, šio mandato metu e, prioritetą teikti pensijų fondų priežiūrai ir tų pensijų veiklos, tų, tų fondų veiklos skaidrumui. Well, we can ask hmm. Almunia, yeah. we can ask Almunia yeah. tomorrow. Mes galėsime šį klausimą užduoti pono Almunia rytoj. Aš uh, e, Noriu, norėjau pasterauti dėl Texia Bank ir kito banko. Ar jūsų nuomonė ateityje komisija dar čia turės kompetencijų ar ne? Mano atsakymas yra taip. Įsivaizduojate, kas būtų, e, kai jeigu aš pranešiau žinę ir Ne, dar yra valstybės etikos klausimas, dar sprendžiamas, dar šis klausimas svarstomas, dėl finansavimo bus sprendžiama paskutinė minutė finansavimo iš valstybės lėšomis, nes e, valstybės pagalbos e, taisyklės ir toliau galioja, apribojimai galioja ir dar reikia nemažai padirbėti. Na, man atrodo, kad mes negalime, kurdami direktyvas, perrašyti tiesiog ES veikimo sutarčių. Taigi, dar liko trys klausimai, gal iš karto juos e, visus išklausykime. Tikrai, e, turime problemų. Gal jūs galite apsiraminti ir e, leisti pasisakyti ir kitiems kolegoms? Yra dar trys kolegos, kurie nori pasisakyti ir paskui komisaras pasisakys. Ačiū, ponė komisijos nary. Aš nebejoju, kad jūs sekate, kaip sudėtingai vyksta diskusijos taryboje tarp 11 valstybių, kurios nusprendė pasitelkdamos, pasiremdamos pagilinto bendradarbiavimo procedūrą įsivesti finansinių sandorių mokestį. Tuo pat metu E, darome išvadą, kad, pra, kad, kad sektorius susijęs suinteresuoto sektoriaus atstovai bando išlaik demonizuoti šį mokestį jo ir, ir jį sumenkinti, susilpninti. Ar jūs noriu paklausti, ar jūs pritarite tam iš, išsako, garsiai išsakomiems būkštajams, ar jūs dar palaikote FSM, nes jūs buvote tarptų, kurie teigia, kad uh, E, šis mokestis susijęs su rizika, jog kad, kad jis gali neigiamai paveikti finansinį stabilumą. Ar jūs esate iš tų, kurie visiškai priešingai teigia, kad tas mokestis gali sustiprinti finansinį stabilumą? Kokia yra jūsų pozicija? Mm, komisarė, palaukite, visi trys užduos savo klausimus. Rodi, prašau. Rodi Kretzer, if you put, we'll, we'll take these in a cluster because the commissioner then has no time to answer. Visus klausimus užduosime iš eilės, nes po to komisaro gali nelikti laiko atsakyti. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, aš norėčiau e, grįžti prie to, ką jūs pasakėte. Jūs kalbėjote apie tai, kad žmonės yra labai sunerime dėl bankų sistemos, dėl savo indėlių. Aš turiu labai konkretų klausimą, kurį norėčiau Jums užduoti. Viešpataujant tokiam netikrumui, neiškumui visame e, regione, periferi, ES periferijoje Ar tai turės įtaikos ir kitiems regionams, ar yra kažkokie tai, veikia kažkokie pinigų srautai, ar yra kokia nors sistema, mechanizmas, kad būtų galima vėl atkurti žmonių pasitikėjimą bankais ir sklaidytų susirūpinimą. Uh, uh so have... Ačiū pirmininkė, komisarė, jūs vykdėte savo ankstesnius pažadus, bet prieš baigdama savo kadenciją gal galite e, pažadėti dar kai ką. Gal pažadėkite, kad atliksite poveikio vertinimą. Kokį poveikį turės bendrai visos priemonės? Man atrodo, jūs tai e, pažadėjote ir finansų rinkoms, ir piliečiams, tai gal e, įvykdykite šį pažadą iki kadencijos pabaigos. Mes jau jums tikrai padėsime. Ačiū. Kvišė. Komisarė. Tris klausimai ir trys trumpi atsakymai. Bet, ponė pirmininkė, esu pasiruošęs sugrįžti ir pratesti mūsų kad dialogą. Finansinio sandorio mokestis. Aš nepakeičiau savo pozicijos. Manau, kad tas mokestis tokiu pavydalu, kokį jį pasiūlė komisija. Aš e, palaikiau tą siūlymą. Techniškai yra gyvendinamas, lengvas, ekonomiškai paremtinas ir politiškai pateisinamas. Yra, gali būti, kad e, e, pakoregavus vieną ar kitą aspektą situacija bus geresnė, bet dabar ministrų taryba privalo prisimti atsakomybę. Bet techniškai vertinant, tas mokestis yra nesudėtingas įgyvendinti, nesus, nesudėtinga. Jį finansinės rinkos turėtų paremti, palaikyti, nes finansinėms rinkoms mes tikrai labai daug jų labui padarėme ir mokesčių mokėtojai jų labui padarė pastaraisiais metais ir moraliniu požiūriu jis yra pateisinamas. Kratsa. Taip iškyla susiskaldimo, uh, vidaus rinkos susiskaldimo rizika. Aš atidžiai stebiu situaciją, nes kalbant apie konjunktūrinės priemonės, kurių kurios gali būti įdėktos kai kuriuose valstybėse, kai, kurie, kai kurios reguliavimo institucijos jau jų griebėsi, gali pakengti laisvam kapitalo judėjimui vidaus rinkoje. Ir tai, ką mes darome, e, pasitelkdami turimas priemonės, e, turėtų mums padėti sumažinti galimo susiskaldinimo, tarbankinio susiskaldinimo riziką iki minimumo. Tikriausiai pamenate, kad visai neseniai E, tarpbankinė, tarpbankinio operacijų rinka buvo visiškai e, dingusi, ji buvo visiškai sužlugusi ir mūsų parengtų teisės aktų dėka, ECB labai ryštingo nusiteikimo dėka tą rinką atgaivinome ir manau, kad mes esame suinteresuoti kiek įmanoma mažinti sumažinti to susiskaldimo riziką vidaus rinką. Jeigu, ir ponio Lišmitas, jūsų klausimas atsakymas man yra taip. Noriu pasakyti, kad man atrodo tai logiška, nes dabar jau kai yra ta įstatymų architektūra ir ponia Šmitai, ji kitokia tai yra kas kita nei, nei tekstas, kurį įsivaizdavome pradžioje, kad, kad tai būtų e, didžiai 20 rekomendacijų sąrašas. Bazelis 3 e, reglament, direktyvos atveju įvyko didžiulė evoliucija ir todėl, man atrodo, dabar yra logiška remiantis konkretiais objektyviais elementais, kurie yra dabar, kurias turime šiandien ir kurių nebuvo prieš keletą metų, parengti bendrą poveikio vertinimo studiją. Man, ora, kad, man atrodo, kad reikia apibendrinti, sustiprinti tą e, finansinių rinkų bazę. Man atrodo, kad ji yra nebloga nes tai finansinėms rinkoms su, suteiktų konkurencinį pranašumą ir būtent tokia dvasia to, kad tik to siekdamas aš ir dirbu. Okay, that's, that's it. The commissioner has to go to Amsterdam. Kągi, komisaras e, dabar turiu išvykti į Amsterdamą, o mes rytoj darbą tęsime 10 val. ryto. Ačiū visiems.